Colegas, vamos a empezar cuando estéis preparados. Ponios ir ponai, jeigu jau esate pasiruošę, pradėkime posėdį. Skelbiu posėdžio pradžią. Kaip žinote, pirmos posėdžio dalies tikslas yra paskirti komiteto biurą. Reikia išrinkti pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Čia mes vadovavomės 204 taisykle. Pirmiausia, turime išrinkti pirmininką, o po to vicepirmininkus. Noriu Jūs informuoti. Jeigu Charles Gerens e, keičia Frederick Rice, Atsiprašau, Frederik Rais keičia Görens. Ar dar yra kokiu nors pakeitimu iš politinių frakcijų pusės? Atrodo, kad ne. Atrodo, kad turime kvorumą, tad balsavimas bus teisėtas. Pradėsime nuo kandidatų į pirmininkus pristatymo. Politinės frakcijos paskyrė kandidatus. Norėčiau sužinoti, ar kandidatai sutinka su kandidatūra. Manau, reikėtų, kad atsistotų kandidatai ir pasirodytų. Scusa, ma... Atsiprašau. Vakar aš buvau AFET komitete ir paprastai politinės frakcijos turi pristatyti savo kandidatus. Kandidatai neturėtų patys prisistatinėti. Tad gal kas nors iš politinių frakcijų galėtų pristatyti kandidatus. Taip, galime tai padaryti, ponė Panceri. Aš priklausau tą tai pačiai frakcijai Tad siūlau pono Antonijo Panserį būti druo komiteto pirmininku. Gerai, taigi ponas Panserį vienas iš kandidatų ir atrodo daugiau kandidatų neturime. Ar kas nors nori balsuoti slaptai? Jeigu ne, galime patvirtinti išrinkimą plojimais. Gerai. Galbūt galėtumėte prie mūsų prisijungti ir tada galėsime tęsti posėdį. Bene. Grazie, grazie a tutti voi. Dėkoju, labai ačiū visiems. Ačiū už parodytą pasitikėjimą, tikiuosi, kad jis tikrai pagrystas. Na, nesu pasiruošęs kalbos. Turiu pasakyti tik porą dalykų. Kaip įsivaizduoju, šiame pakomitetyje jūs puikiai žinote, kad šiandieno žmogaus teisės visame pasaulyje ir Europoje susiduria su didžiulėmis grėsmėmis. Jiems kilo grėsmė dėl ekonominės, politinės, socialinės situacijos. Tad mūsų užduotis yra tvirtai ginti žmogaus teisės ir užtikrinti, kad jos būtų laikomos įtrauktinė Europos politikos dalimi. Jos nepaprastai svarbios ir ES bei trečiųjų šalių santykiuose. Aš viliuosi, kad su jūsų įnašu mes galėsime vykdyti tuos įsipareigojimus. Tikiuosi, kad tuo ir bus grįstas mano pirmininkavimas. Noriu dar kartą Jums padėkoti, o dabar galime pereiti prie pirmininko pavaduotojų rinkimo. Dabar norėčiau politinių frakcijų paprašyti pateikti savo kandidatus. EPP. Dėkoju, sveikinu pirmininką ir linkiu sėkmės. EPP vardu e, siūlau Kristian Preda į pirmojo vicepirmininko vietą. Gerai, dėkoju. Ar būtų kokių pastabų? Prašau. Atrodo, kad aš turiu pasakyti, jog pritariu savo kandidatūrai ir aš pritariu. Ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti buvusiai pirmininkiai poniai Valenciano už jos veiklą. Dė dėkoju, Elenai. Ci sono... Ci sono osservazioni, altre candidature? Ar būtų kokių pastabų, ar yra dar kandidatų? Manau, kad ne. Taigi, galime paplojimais e, patvirtinti pono priedą. Prašau užimti vietą ant tribūnos. Antrasis vicepirmininkas liberalų vardu. Čia. <clears throat> Congratulations to your nomination. Dėkoju pirmininkė. Sveikinu jūsų išrinkimu. Alda frakcija yra svarbi, nors ir nedidelė, ir norėtume pasiūlyti ponę Beserą. Yra puikia kandidatė. Ji buvo vicepirmininkė ir pirmojo kadencijos pusėje, tai aš manau, kad puikiai dirbs ir antrojoje pusėje. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Aš tik noriu patvirtinti, kad priimu kandidatūrą. Noriu padėkoti Elenai Valenciano už jos atsidėjimą darbui, už visą jos atliktą darbą per dviejus su pusę metų dėkoju. Puiku, atrodo, kad pastabų ar prieštaravimų nėra, taigi išrenkame jūs plojimais. Prašau prisijungti prie mūsų. Trečiasis vicepirmininkas EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP vardu siūlau pono Tokaš kaip kandidatą į trečią vicepirmininką. Galiu patvirtinti, kad kolega puikiai iki šiol dirbo, na, jo dabar nėra, bet jis pritarė kandidatūrai. Na, gal jis tiesiog vieną ar dvi minutės vėluoja. Bet jis žino apie kandidatūrą, ar ne? Gerai. Jei niekas neprieštarauja, tai siūlau patvirtinti jo išrinkimo plojimais. Panas Tokas, trečiasis vicepirmininkas. Ketvirtasis ir paskutinysis vicepirmininkas Žalieji. Žaliųjų frakcijos vardu Dėja, vertėjai neišgirdo pavardės. Noriu padėkoti Lenui Valenciano už jos pirmininkavimą ir ačiū už kandidatūrą. Puiku. Jeigu nėra pastabų, siūlau patvirtinti jūsų išrinkimą plojimais. Abbiamo composto così l'ufficio di presidenza. E una volta... Taigi, išrinkome biurą ir dabar norėčiau padėkoti ankstesniai pirmininkiai. Per pasaruosius dviejus su pusę metų mes dirbame kartu ir bendradarbiavimas buvo puikus. Objektyviai sakau, kad pirmininkė puikiai tvarkėsi su savo užduotimis. Tad visų vardu norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą ir suteikti Jums žodį. Labai ačiū visiems. Dabar jau išrinkome pirmininką ir visus vicepirmininkus, tad norėčiau padėkoti visiems, kurie su manimi dirbo per pasaruosius dviejų su pusę metų. Dėkoju jiems už bendradarbiavimą ir už tai, kad kolegos visuomet buvo atviri ir pasirengę padaryti kiek įmanoma daugiau, o tokiame komitete kaip mūsų tai nepaprastai svarbu. Noriu dar kartą pakartoti, kad esu tikra, jog naujo pirmininko ir vicepirmininkų užsidėgymas ir įsipareigojimai leis mūsų pakomitečiui puikiai atlikti savo užduotis, juk jos yra nepaprastai svarbios. Visas pasaulis skiria daugybę dėmesio tam, ką mes veikiame. Man atrodo, kad mūsų pakomitetį net labiau vertina už parlamento ribų, o ne pačiame parlamente. Aš tikiu, kad vadovaujant ponui Panseri komitetas bus net dar sėkmingesnis. Tad noriu padėkoti pakomitečio nariams vicepirmininkams ir kitiems darbuotojams, kurie visuomet dirbo savęs negailėdami ir padėjo mums pasiekti tikslų. Labai ačiū. Aš tikrai noriu Jums labai padėkoti už Jūsų atliktą darbą. Gal dabar skelbiu trumpą pertraukėlę, visi gali pasimti kavos ir susirinksime 9.30, 14 minučių pertrauką.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 Bene, possiamo iniziare la nostra seduta. Kągi, pradėkime. Pirmininko pranešimai. Darbo atvarkės tvirtinimas. Pirmiausia, jeigu niekas neprieštarauja, laikome darbo atvarkę patvirtintą. Taip pat ir rūpiučio 31, lapkričio 28 ir gruodžio 8 dienos posėdžių protokolus. Jeigu niekas neprieštarauja, judame tolin. Pirmininko pranešimai dar. Norėčiau pasveikinti visus žmogaus teisų pakomitečio narius. Tam tikri galiojimai gali būti perduodami biurui, valdybai kaip kad, pavyzdžiui, nuomonių ir pakeitimų tvirtinimas. Ta sistema dabar yra naudojama, buvo naudojama per pirmąją kadencijos pusę. Panašu, kad ji veikia sėkmingai, efektyviai. Ir jeigu niekas neprieštarauja, galime, mano manimu, patvirtinti tą pačią procedūrą ir antrai kadencijos pusiai. Kitas pranešimas. Trys skubos tvarka rezoliucijos buvo patvirtintos gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje dėl budistų akademijos Tibete, dėl rohingų mažumų padėties Miamare ir e, masinių kapaviečių Irake. Po to trys skubos tvarka rezoliucijos buvo patvirtinta sausio mėnesį dėl Indonezijos, Centrinės Afrikos Respublikos ir padėties Burundija. Naujienos dabar, kurios yra aktualios visiems Pirmiausia tai, kad tai yra blogos žinios iš Bahreino sausio 15 dieną. Pirmos mirties, bus, pirmi, mirties busmės įvykdymai buvo atlikti po šešerių metų. Amnesty International teigia, kad e, buvo įvykdytos mirties bausmės po nesažiningo teismo proceso, nepaisant to, kad nukentėjusieji tvirtino, kad e, sulaikymo metu jie buvo kankinami. Kiti kaliniai taip pat e, dabar susiduria su rizika, kad ir jiems bus greitai įvykdytos mirties bausmės. Tų e, būdžiamų procesų analizė rodo, kad du iš kaltinamųjų buvo faktiškai teisiami tik tai savo prisipažinimų pagrindų, tų prisipažinimų, kuriuos vėliau jie paneigė. Uh, ir Bahreino institucijos turi įvesti moratoriumą mirties bausmiai ir nustoti nedelsiant ją taikyti. Kitos žinios iš Izraelio. E, sausio 18 dieną buvo paskelbta, kad Um al-Hiran kaimas, beduinų kaimas bus sunaikintas. E, Ta pačia diena Amnesty International paprašė, kad būtų atliktas tyrimas ir dėl kitų policijos smurto veiksmų. Kaip žinia, tas klausimas buvo aptarinėjimas ir mūsų pakomitetyje. Galiausiai geresnių žinių sulaukėme iš Gambijos, kaip žinia, prezidentas Jamė, kuris e, valdė autoritariškai 25 metus, pralaimėjo rinkimus e, opozicijos kandidatui Adamai Barrow ir jis pripažino savo pralaimėjimą, tačiau nusprendė nesitraukti iš valdžios. Tačiau Barrow buvo prisaigdintas Senegale, Gambijos ambasadoje ir sausio 21 dieną buvęs prezidentas Jamiai galiausiai pripažino savo pralaimėjimą, jis dabar yra e, tremtyje Gvinėjoje. Bet vis tiek jam pavyko pavokti 7 milijonus dolerių iš šalies biudžeto. Dar svarbios žinios, prieš vienerius metus Giulio Regeni, studentas, italijos studentas, dingo Egipte. Savo apsilankimo metu, kuomet jis analizavo profsąjungų darbą Egipte, jo kūno dalis buvo surastos sausio 25 dieną praeitais metais tiesiog pakelėje. Matėsi, kad tas studentas buvo kankintas, praėjo vieneri metai, tačiau vis dar nežinome, kas nutiko su Giulio Regeni. Ir šiandien be 10.3 e, už Druo komiteto posėdžio salės, e, aš norėčiau pakviesti kolegas labai trumpai e, paminėti šio žmogaus atminimą. E, ši ceremonija rengiama kartu su Izabelė Demonte, Alex Mayer ir taip pat mūsų komiteto nariais. Mes rengiame fotosesiją ir tada paprašysime uh, kad būtų užtikrintas teisingumas šioje byloje. Na, tiek, e, o dabar pradėsime keistis nuomonėmis apie kovą su nebaudžiamumu ir nevalstybiniais veikėjais, jų atsakomybę už žmogaus teisų pažeidimus. Šio keitimosi nuomonėmis tikslas yra įvertinti priemonės, kurias turime, kuriomis galėtumėme išsiaiškinti apie tokius žmogaus teisų pažeidimus, turint omenyje karo nusikaltimus, nusikaltimus žmonijai genocidą ir galimus trūkumus, kalbant apie nevalstybinius veikėjus, kalbėtojai papasakos apie dabartinę padėtį ir kokios procedūros dabar yra vykdomos tarptautinėme baudžiamajame teisme ir tai bus indėlis į Europos parlamento rengiamą pranešimą, kur kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmonijai ir genocido kontekste. Pirmiausia, pristatysiu čia e, atvykusius prelegentus. Pirmiausia, Laura Pasonė. Belgija moteris, kuri buvo užverbuota ISIS, e, Islamo valstybės, išvyko į Siriją. Po to persigalvojo ir jis pavyko pabėgti, jie išleido knygą, e, kurią bando užkisti kelią kitiems jauniems žmonėms sekti jos pėdomis. Po to yra Andrew Clapham, kuris yra tarptautinės teisės profesorius, žmogus teisės profesorius tarptautinėme vystimosi studijų universitete, institute Ženeboje. Jis mm, moko tarptautinės žmogaus teisės ir tarptautinę teisę. Toliau Markas Kersten, kuris yra tyrėjas ir mokytojas Mank mokykloje Toronte, Kanadoje. Jis parašė knygą apie teisingumą konfliktuose ir tarptautinės dardamo baudžiamo teismo poveikį. Taip pat yra Stephanie Maupas, žurnalistė, specialistė e, tarptautinio teisingumo srityje, Le Monde korespondentė, taip pat kitų e, laikraščių Hagoje žurnalistė, jis yra, ji yra autorė, parašysi knygą apie tarptautinį baudžiamą teismą, Džokia de Puissant, kur daug dėmesio skiriama įvairiems kritiniams būdžiamo teismo darbo aspektams, taip pat turime ir išorės veiksmų tarnybos atstovų. Ir dabar žodis kalbėtojams. Pradėsime nuo Lauros Pasonį. Bonjour, merci de me recevoir ici. Labadiena, dėkoju, kad mane priemėte šiandien, man tai didelė garbė. Laura Pasonė esu, 31 metų, aš esu, turiu mažą vaiką, 15 metų tapau isla, isla, iš, išpažinau islamą ir išvykau 14 metais birželio mėnesį į Siriją. Ten iki 15 metų gyvenau. Aš parašiau knygą, kur kalbama apie mano gyvenimo kelią, apie mano radikalėjimą, mano buvimą Sirijoje, kaip sugrįžau į Belgiją ir atsisakiau tų, tų radikalių pažiūrų. Tai aš noriu tiesiog įspėti kitus ir dabar vertintava tai, kas vyko, kaip aš, ką aš išgyvenau, iš tiesų daug ko galiu pasimokyti. Aš labai įskaudinau savo šeimą, aš kėliau grėsmę savo vaiko gyvybei ir pasakoju visą tai ir, aišku, niekada savo netleisiu. Kai išvykau į Siriją, aš atsisakiau savo vaiko ir man atrodė, kad e, Tai buvo vienintelis man tinkamas sprendimas. Mane užverbavo internetu, aš e, patyriau, radi, aš e, pra, pasidariau radikalią islamistę ir tada išvykau į Siriją. Tas asmo, kuris ver, užverbavo mane, tikrai naudojusi mano silpnumu ir vedė propagandą Jis galvojo, kad aš ten būsiu naudinga islamo valstybėje ir mane skatino išvykti. Nors aš supratau, kad esu atsakinga už savo išvykimą, bet buvau įsitikinusi, kad Daesho kovotojai yra stiprūs, drąsūs, kurie kovoja su Asado Albašyro režimu. Ir aš išgyvenau iš tiesų daug siaubingų akimirkų ir mačiau, kad jie tiesiog žudo visus iš eilės O mes moterys buvome laikomos vergėmis, mes negalėjome niekur keliauti, išvykti, negalėjome bendrauti. Iš vis nieko, neturėjome jokių teisių, viskas mums buvo draudžiama. Mes tiesiog ten buvome užverbotos tam, kad kurtumėme naujus kovotojus. Kai kurios e, buvo įtikinamos, kad dirbs slaugėmis, seselėmis Na ir aš supratau, kad man reikia išvykti ir taip pat suvokiau, kad labai lengva išvykti, bet sugrįžti bus labai sudėtinga. Ir 14 metų birželio mėnesį aš išvykau ir ten iš tiesų mačiau daug įvairių kovotojų iš vakarų. Šiandieną žinau, kad daug moterų ir vaikų norėjo sugrįžti, bet jiems nebuvo leista tą padaryti tiesiog vyrai neleido nei moteriams, nei vaikams išvykti. Ir aš bandžiau pabėgti pirmąjį kartą. Daešo kovotojai mane sugavo ir mane mušė, kadangi laukiausi. E, buvau tada prižiūrima ir stebima visą laiką. Antrąjį kartą bandžiau bėgti su savo tuometiniu vyru jisai bėgo su manimi. Tada aš jau turėjau antrąjį vaiką. Ir aš supratau, kad aš ir mano vaikas patiria didžiulį siaubą ir ter terorą ir aš bandžiau apsaugoti jį ir save ir supratau, kad man reikia būtinai bėgti. Aš negalėjau jo palikti, nes aš supratau, kad jeigu jį paliksiu tenais, jis vėl taps, jis taps kovotojų teroristu ir aš nenorėjau, kad mano vaikas juo taptų. Jis buvo jis aštuonerių metų buvo, jisai visiškai nebuvo, neėjo į mokyklą. 12 metų mergaitės tenais jau yra ištekinamos. Taigi aš laikiau savo berniuką visada arti savęs ir mačiau, kaip yra vykdomos žudynės, mirties bausmės ir mano mama mane e, siūsdavo mano mama jam internetu namų darbus, kad jis galėtų šiek tiek e, mokytis. Aš tikrai dėkoju savo šeimai ir e, teisingumo sistemai Belgijoje, kurie suteikė man antrąjį, antrąjį šansą. Ir aš ties, iš tiesų apie tai rašau tam, kad kiti nepadarytų tokių klaidų, kokias padariau aš. Ir mokykloje aš rengiau se seminarus ir bandžiau kalbėti su jaunais žmonėmis, mes e, kalbėjomės, vedėme dialogą, aš pasakoju apie tai, ką aš išgyvenau ir kokia yra realybė gyventi su Daesh kovotojais. Aš suprantu, kad e, nesvarbu, ar žmonės būtų krikščionys, ar musulmonai, ar žydai, mes pirmiausia visi turime išlikti žmonėmis. Dėkoju. Grazie, grazie davvero, penso che sia una importante. Ačiū labai. Man atrodo, kad tikrai labai svarbus jūsų šios dienos e, pasisakymas. Jis demonstruoja, kad žmonės daro klaidas, tačiau labai svarbu rasti savyje stiprybės ir grįžti į tiesos ir doros kelią. Ir taip pat išvengti to, kad e, jaunoji karta sektų tokiais pat žingsniais. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti ponę Pasonį ir padėkoti jai už drąsą ir narsą. Ačiū labai, kad pakvietėte mane e, šiandieną pasikalbėti apie kovą su nebaudžiamumu. Ir turiu pasakyti, kad mano pasisakymas bus gana teisinio pobūdžio ir toks gana sausas, lyginant su pirmojo pasisakymu. Tačiau manau labai svarbu kalbėti apie tai, kaip pasiekti atsakomybę už žmogaus teisų pažeidimus, kai vietos teismai nesijima jokių veiksmų. Ir be abejo, tai yra susiję ir su kai kuriais tų nusikaltimų, apie kuriuos e, ką tik pasakojo prelegentė Sirijoje ir Irake. Taip pat manęs buvo e, paprašyta pakalbėti apie tai, e, kaip kaip būtų galima diskutuoti apie dar pažeidimus susijusius su žmogaus teisėmis. Ir Dėl pirmojo klausimo. Čia kalbame apie tokią asmeninę baudžiamąją atsakomybę ir bent jau teoriškai yra keturi e, skirtingi būdai, kaip būtų galima spręsti šią problemą iš teisinės perspektyvos. Pirmiausia, labai svarbu suprasti, kad tarptautinis baudžiamasis teismas tarsi e, neturi jokios jurisdikcijos Sirijos teritorijoje, tačiau vis dėlto tai nėra šimtų procentų tiesa. E, Dauguma tų asmenų, kurie mm, kovoja už nevalstybinius subjektus, yra. E, Patenka į tarptautinę baudžiamojo teismo jurisdikciją dėl savo a, tautybės. Juk yra ir britų, olandų, prancūzų, a, e, kurie kovoja, pavyzdžiui, dar iš gretose. A, Na ir paprastai bandama persekioti būtent tuos nusikaltelius, kurie yra atsakingi už pačius sunkiausius nusikaltimus. Na, o Daesh lyderiai dažniausiai yra iš Sirijos arba iš Irako ir todėl tarptautinis būdžiamasis teismas tarsi nesima jokių žingsnių. Nežinau, ką pasakys kolegos, pasisakysintis po manęs. Nebejoju, kad bus diskutuojama ir apie ISIS vaidmenį. Tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, kad arba naujoji Sirijos vyriausybė, arba Irako vyriausybė e, galėtų e, priimti sprendimą e, pripažinti teismo jurisdikciją ir tai būtų galima taikyti ir atgalinę tvarką kad visų tautybių kovotojai veikianti Sirijoje ar Irake patektų į tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos rytį. Na ir tie nusikaltimai, kurie buvo išvyk, įvykdyti per pastarosius keletą metų, tikrai galėtų būti patraukti baudžiamojo atsakomybę. Na, o kalbant apie įrodymus, kurie buvo mm, jau įvykdyti, juos ir toliau reikėtų rinkti, nepaisant to, kad galbūt teisminė persikėjimo galimybė nėra itin didelė. Ir praėjusį mėnesį Junktinių tautų generalinė asamblėja New York'e e, parengė rezoliuciją. E, ten kalbama apie tokių mm, nusikaltimų teisminį persekiojimą ir tai, kaip būtų galima prisidėti prie tų procesų. Nevyriausybinės organizacijos taip pat e, ir toliau renka įrodymus e, pačiose nusikaltimų vietose ir kitur. Na ir kitas kelias būtų sukurti visiškai naują baudžiamąjį tarptautinį tribunolą skirtą būtent tokių problemų sprendimui. Dauguma tų nusikaltimų, kurie yra įvykdyti, yra tokios universalios jurisdikcijos nusikaltimai. Ir galbūt netgi, pažiūrėjau, saugumo taryboje tokį tribunolą būtų galima įsteigti. Uh, Be abejo, nesakau, kad būtų lengva tai padaryti. Kiltų nemažai klausimų, kaip viskas turėtų funkcionuoti, e, kaip reikėtų apskritai sulaikyti ir nubausti tuos, kurie e, įvykdo nusikaltimus. Dar vienas variantas būtų tiesiog taikyti teisminį persekiojimą nacionaliniuose teismuose už Sirijos ribų net e, ir sunkių nusikaltimų atveju. Ir kaip žinia, Švedija jau persikėjo opozicijos kovotojus už kankinimus ir e, kalinių žudimus, tad tai yra vienas iš būdų, kurį būtų galima pasirinkti. E, Na ir dar vienas variantas, tai būtų e, toks specialių teismų steigimas Sirijoje, tačiau m, taip, e, nelengva tai būtų padaryti, tačiau jau prasidėjo įrodymų rinkimas ir žinau, kad spalio 14-ąją e, Teisės reikalų ir moterų e, reikalų komitetuose vyko specialūs klausimai, buvo diskutuota, kaip būtų galima įsteigti tą tribunolą Sirijoje ateityje. Na ir taip, nebaudžiamų nusikaltimų skaičius tikrai yra stebinantis ir keliantis nerimą. Ir keletas tų mm, nacionalinių teisminių persikėjimų valstybėse narėse vis tiek būtų naudingi, nes Galbūt tai padėtų atgrasyti e, svarstančius vykti į Siriją ar į Iraką kovoti ir galbūt padėtų suvokti, kad ta grupuotė, už kurią nori kovoti, nėra visiškai tokia, kokia dedasi. Juk neretai užsienio kovotojai stampantis asmenys neturi visos informacijos. Be to, manau, kad ir plačiai visuomeniai tokia informacija būtų naudinga. Dar vienas elementas. Neketinu leistis į doktrininės diskusijas, to trumpai pasakysiu, kad yra viena e, žmonių grupė, kuri mano, kad e, žmogaus tei, žmogaus, su žmogaus teisėmis susijusis rytis yra pagrista tradicijomis ir tam tikrų susitarimų, kuris sudarimas tarp e, vyriausybės ir jo žmonių. Yra ir kitoks požiūris, Manoma, kad žmogaus teisės priklauso asmeniui, tai yra tarptautinės teisės sritis ir visi privalo atsižvelgti, gerbti tas žmogaus teisės, tai apima ir sukilėlių grupuotės. Tai yra toks į, į jauką orientuotas požiūris ir Pavyzdžiui, jeigu žmogus nukenčia nuo kankinimų, ar nuo Daesh, ar nuo kažkokių tai grupuočių Pietų Amerikoje, uh, E, mm, jų orumas e, yra pažydžiamas vienodai ir nėra visiškai e, svarbu, kas įvykdė tą nusikaltimą, ar priekeiviai žmonėmis, ar sukarintos grupuotės ir taip toliau. Na taip, būtų galima sakyti, kad šios diskusijos praktikoje didelės svarbos neturi, nes nevyriausybinės organizacijos ir jungtinės tautos ir toliau renka įrodymus apie pažeidimus, kuriuos įvykdė abi pusės. Man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti tai, kad tie pažydimai, kuriuos įvykdo e, ginkluotos grupuotės, yra tarptautinės teisės pažydimai ir tam yra pora priežasčių. Pirmoji jų yra tokia. Tie, kurie padeda tokiams grupėms, Na ir jeigu būtų norima suimti tokius asmenis už bendradarbiavimą, tada reikėtų pripažinti, bent jau teoriškai, kad na, toks nevalstybinis subjektas pažydė tarptautinę teisę. Tada ar e, Daesh tada būtų galima apkaltinti ar panašiai. Tačiau svarbu pripažinti, kad pati grupė pažydžia tarptautinę teisę ir tai nėra tik tai kažkoks moralinio pobūdžio pažydimas. Be to, tikrai e, būtų gaila, jeigu Daesho atstovai ar kitų sukarantų grupuočių atstovai negalėtų būti persekiojami dėl kankinimų, e, dėl įkaitų ėmimo bei kitų nusikaltimų, e, jeigu būtų pasakyta, kad jie nepažįsta tarptautinės teisės, nes jie yra vadinamieji nevalstybiniai subjektai. Na ir norėčiau baigti, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane E, į šios dienos klausimą. Tikiuosi, kad mm, nenugręšime akių nuo šios aktualios problemos susijusios su um, sukarintomis grupuotėmis. E, nemažai mm, grupuočių taip pat kreipėsi kartais į mus prašydami parinkti specialų vadovą, informacinį vadovą, dėl to, kaip reikėtų elgtis su karo nusikalteliais. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Markui Kastinui. Kerstenui ir e, norėčiau jam padėkoti, todėl kad Kanadoje dabar turbūt 4 valandos ryto, tad ačiū Jums už tai, už tokį pasiaukojimą. Žodis Jums, Markai. Well, thank you, thank you very much for, uh, for having me uh, virtually. Uh, it's, a, it's a pleasure to do this, uh, and thanks to the other uh, the contributors on the panel. I want to talk to two uh, issues. First, I want to maybe map out a little bit uh, the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 Pažiūrėsime, ar bus kokių klausimų iš narių. O dabar Stefani, jūsų kalba. Merci. Merci de, de... Ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti šiose diskusijose. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta apie teisingumo baudžiamai, tarptinį baudžiamai teismą ir kaip jie galėtų nuteisti Islamo valstybės uh, atsakinguosius. Profesorius sakė, kad teismas galėtų vykdyti baudžiamąjį procesą prieš tuos nevalstybinius veikėjus, islamo valstybės veikėjus, ar jie būtų prancūzai, tunisiečiai ar iš Jordanijos, yra nemažai valstybių, kurios pas, yra ratifikavusios tą sutartį ir būtų gali, ga, jų piliečiai galėtų būti nuteisiami baudžiamajame teisme. Taip pat teismas turi taip pat nuo 11 metų vasario mėnesio kompetenciją ir Libijoje. Neturi, atsiprašau, kompetencijos Libijoje ir čia, kalbant apie Siriją, taip pat ir apie Iraką, pirmiausia, man atrodo, Libanas pareikalavo, kad pro, prokuroras pradėtų procesus prieš islamo valstybės veikėjus Irake. Ir Sirija pradžioje buvo neminėta. Ir aišku, tai yra kaiminė, su kuria santykiai visuomet buvo sudėtinga. Pirmiausia, buvo kalbama apie Iraką ir prokuroras teigia, kad reikalinga pirmiausia patraukti atsakomybėn e, atsaking, atsakinguosius veikėjus. E, Libijoje irgi yra šiek tiek tokių galimybių ir prokuroras nekarta, prokurorė nekarta kalbėjo apie tai, kad vyksta tyrimai, tačiau lieka neįspręstas svarbus klausimas, ar baudžiamasis teismas gali atlikti tyrimus Libijoje. Trys e, sulaikymo orderiai buvo išduoti, bet jie nedavė jokių rezultatų, nes niekas nebuvo areštuota ir nebuvo pradėtas baudžiamame teisme teismo procesas. Taigi tai dar kartą rodo, kad Libijos teritorijoje jokių veiksmų atlikti neįmanoma dėl saugumo priežasčių. Taigi ar baudžiamasis teismas gali čia imtis veiksmų, kai matome, kad tyrimai tam tikrą prasme yra privatizuojami, tai yra kuriami tam tikri organizmai, organizacijos, tokio naujo tipo nevyriausybinės organizacijos, kurios yra finansuojamos įvairių valstybių ir kurios jau trejus metus renka duomenys, įrodymus, įkalčius Sirijoje ir arba tarptautinis būdžiamasis teismas galėtų atlikti tyrimus remiantis tais duomenimis, tyrimais, kurie atlikti kaip ir kitų organizacijų. Ir čia kyla šiokių tokių sunkumų, nes iš dalies tai yra ir vidiniai e, sunkumai ir taip pat e, kyla klausimas dėl e, politinio būsimo prokuroro pasirinkimo. Uh, kalbant apie tuos e, tyrimus, iš tiesų buvo surinkta daug duomenų, daug informacijos. Visi tyrimai susijęs su smurtu, smurto, pavyzdžiui, apraiškomis Kenijos prezidento rinkimuose 2007 metais tos, e, tos dosie buvo kaip ir panaudotos, ta medžiaga buvo panaudoti, taip pat buvo ir kitų tokių panašių atvejų, taigi dabar kyla klausimas, ar baudžiamasis teismas gali atlikti tyrimus, tokio masto sudėtingumo tyrimus. Na ir kalbant apie islamo valstybės veikėjus, ar galime kalbėti apie šią organizaciją kaip neturinčią sienų, nes dabar jau matome ir Libijoje, ir jie yra atsakingi už visus tos nusikaltimus ir Ir jeigu, tarkim, bus įkurtas specialus tribunolas, specialus teismas, ar tai turėtų būti tribunolas skirtas Sirijai. Tada tai reiškia, kad nebus um, tyriami nusikaltimai, kurie buvo atlikti Irake, ar gal čia reiktų įsteigti tokį tribunolą, ad hoc tribunolą, kuris galėtų e, pradėti būdžiamosius procesus prieš atsakingus islamo valstybės veikėjus keliose šalyse Na ir kalbant apie patį genocidą arba nusikaltimus žmonijai, apie tą tų savokų apibrėžimą. Taigi, ar tai, kad šariato teisė yra radikaliai taikoma, ar tokiu pagrindu mes galime kurti tribunolą, teismą ir ar jis gali patraukti atsakomybę įvairius veikėjus tokiu pagrindu? Tai čia tokie pamastymai apie galimybę sukurti atskirą organą, atskirą ad hoc tribunolą, kuris konkrečiai e, užsimtų tokiomis e, baudžiamosiomis procedūromis. Dabar kalbant apie Junktinių tautų mechanizmus ir Junktinių tautų e, generalinė asamblėja gruodžio mėnesį. Tai, kas vyko generalinėje asamblėje, man atrodo, nemažai nevyriausybinio organizacijų kėlė klausimą, ar šis mechanizmas yra ne, nepriklausomas ir kokiu būdu jis gali būti primamas Sirijos. Ir, aišku, renka, renk, renkami įkalčiai įrodymai vietoje, e, tuos įkalčius renka Sir, Sirijos veikėjai. Ir Sirija kaip ir nenori, kad ne, čia siautėtų ne, ne, ne, nebaudžiamumas, bet ar bus įmanoma išvengti to mechanizmo ir yra nemažai grupių, kurios būtent dirba ir renka tuos įkalčius. Ir kalbantis su jais man susidaro įspūdis, kad ne, nėra pasitikima jungtinių tautų mechanizmu, jiems kyla klausimas, kaip bus finansuojamas tas mechanizmas. Uh, ir daugelis Persijos įlankos valstybių finans, prisideda prie finansavimo, tai tada kyla klausimas, ar tas tribunolas, tas mechanizmas tikrai galėtų būti finansuojamas. Taip, kad e, būtų sukurtas įspūdis, kad iš tiesų tai yra nepriklausomas mechanizmas ir kyla tokių klausimų, kurie labai aktualūs nevyriausybinėms organizacijoms, toms grupėms, kurios užsima įkalčių surinkimu. Ir be jokios abejonės reikia labai atsargiai tą daryti, kuriant tą tribunolą ar galų galę kažkokią tai sistemą, teisminę, tarptautinę sistemą, ar tai būtų tų valstybių e, atžvilgių kuriama, kuriamas mechanizmas, ar tai ad hoc kažkoks tai organizmas kad nebūtų politikuojama, kad nebūtų sudariam, su, sukūriamas įspūdis, kad e, šis, ši institucija, šis organas yra politinio pobūdžio. Ir kad na, tokių galimybių politikuoti būtų ko galima mažiau. Dėkoju. Manau, dabar jau galime pradėti diskusijas suteiksime žodį nariams. Pane Gal. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomios diskusijos. Dėkoju Jums visiems už patiktą informaciją. Puikiai buvo mintis įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Aš viliuosi, kad mes ir toliau nagrinėsime šią temą pakomitetyje. Kaip ponas Klepham sakė, egzistuoja keturios galimybės. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikėtų stengtis daryti pažangą visose keturiose sritise. Galbūt tada pasieksime rezultatų. Juk nebus taip, kad iš karto suveiks kažkuri procedūra, tai yra ilgo laiko tarpo reikalaujantis procesas. Dėkoju poniai Posiniu už tai, kad jūs kalbate apie savo patirtį ir padedate kitiems neįkliūti tos pačias pinklės. Aš norėčiau sužinoti, ar yra kokiu nors kitų tikslinių grupių, kurioms reikėtų daugiau dėmesio. Gal jūs galėtumėte su, rasti ryšį su tais, kurie yra atsidūrę pavojuje. Ir kaip galima būtų įtikinti tuos žmonės išvengti tų spastų, į kuriuos jūs patekote. Dėkoju. Pane Pasoni. Dėkoju. Labai ačiū už tokią įdomią informaciją. Pone Pasonį, turiu Jums klausimą. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, kad turėjote drąsos kalbėti ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ateityje. Aš tiesą sakant, nelabai supratau, ką Jūs sakėte pradžioje. Gal galite pasakyti, Kas jūs įtraukė į AISIS? Dėkoju. Pane, panas Bašer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš irgi manau, kad kalbėtojų pasisakymai buvo puikus. Noriu užduoti porą klausimų. Yra įvairių teisinių būdų, kaip galima patraukti baudžiamojino atsakomybę ir valstybinius ir nevalstybinius nusikaltelius, tuos, kurie vykdo nusikaltimus, genocidą, ar jau yra išnaudoti visi tie būdai. Yra jungtinių tautų saugumo taryba, ar reikėtų ją apeiti, ar to norime. Toliau Ar kalbėtojai mano, kad reikia naujos tarptautinės priemonės tam, kad būtų užpildyta spraga tarptautinės teisės? Na ir galiausiai, ką dar galime padaryti, kad patrauktume būčiamon atsakomybę tuos, kurie gelbėja, padeda nusikaltėliams? Pane Lochpiller. Dėkoju. Mano klausimas panašus. Noriu pasakyti, kad čia parlamente mes turime narių, kurie imasi visuotinių veiksmų. Mes norime sustiprinti tarptautinį baudžiamą į teismą. Norėtume sužinoti, kokie būtų privalumai ad hoc tribunolo. Dėkuoju, ponia Maupas, kad jūs kalbėti apie tai, jog reikia labai atsargiai elgtis su tokiais tribunolais. Jie negali būti panaudojami kaip instrumentas vienos priemonės, tai negali būti politinė priemonė. Tai privalo būti teisiamoji priemonė. Turiu dar klausimą išorės veiksmų tarnybai. Buvo kalbama apie valstybinės ir privačias partnerystės. Yra ir e, tokių organizacijų, kurios e, randa įvairių įrodymų ir e, kaip dėl jų pateikimo ad hoc tribunolai arba tarptautiniam teismui, kaip ES institucijos prisideda prie tų organizacijų ir yra finansavimas kažkoks. Pirmininkė, Jūs pradžioje paminėjote, kad tai, apie ką kalbame, yra sudėtingi teisiniai aspektai. Reikėtų čia su AFET apsikeisti nuomonėmis dėl to, kas yra daroma tarptautinio baudžiamojo teismo. Kaip aš suprantu, ir 2011 parlamento pasiūlyme yra kalbama apie tai, kad reikia stiprinti tarptautinį baudžiamąjį teismą, bet reikia nuspręsti, kaip vystyti tą politiką. Džiuvain Holsten iš socialistų frakcijos keitėsi nuomonėmis su manimi ir mes kalbėjome apie tai, ką reikėtų toliau daryti dėl Irako. Tai reikėtų pasižiūrėti ir jūsų pasiūlymus. Kokį tribunolą kokį baudžiamą į teisingumą mes turėtume stiprinti tam, kad galėtume kovoti ir su karo nusikaltimais Irake. Reikėtų apie tai pakalbėti išplėstajame biure. Pone Pasonė, jau daug jums buvo klausimų užduota, bet e, tikrai retai pasitaiko galimybę išklausyti žmonių, kurie priklausė ISIS. Praeitėje buvo na, tokių nužudimų kaip Osama bin Ladeno, Al-Baghdadi. Ir tam yra išreiškiama daug pritarimo, kad tai yra geras dalykas. Bet dažnai islamo valstybėje da, tokie nužudimai yra panaudojami, kad būtų įtraukiama dar daugiau žmonių. Ar tai yra tiesa? Ar Islamo valstybė pasinaudojo tokiamis žiniomis, kad e, įrodytų, jog kiti veikia prieš mūsų lyderius ir pasitelkė tai, kad įtrauktų, užverbuotų naujus žmonės. Dėkoju. Ačiū už pastabas. Rytoj išplėstinėme biure aptarsime jūsų idėją. Kalbėsiu vengriškai. Su didžiuliu liūdėsiu klausiausi ponios pasonį liūdėjimo. Mano klausimas būtų toks. Kaip žmogus, kuris užaugo vakarų Europoje, atsiduria tokioje padėtyje, kaip jūs užmesgate kontaktą su tokiais žmonėmis? Sudėtinga būtų įsivaizduoti rumūnų ar vengrų krikščionį, kuris galėtų pakliūti į radikalų nagus. Antrasis klausimas. Ką galima būtų padaryti, kad padėtume tiems jauniems žmonėms, kurie jau eina radikalėjimo keliu. Labai dažnai Europoje mes sumaišome toleranciją su leidimu blogiui, su taikstymuose. Tai nėra tolerancija, ne, negalima vien tik tai stovėti nuo šalyje, kai matome tokius nepriimtinus dalykus. Mano klausimas profesoriui Klepam. Ar yra kokiu nors precedentų, kai buvo sėkmingai įvykdytas procesas prieš vadovaujančius islamo valstybės asmenis. Ar įmanoma juos sulaikyti, ar yra koks nors precedentas? Tie žmonės yra nusikalteliai. Taigi, ar yra koks nors būdas paduoti juos į teismą? Kaip kad parodė Nurembergo teismai po antrojo pasaulinio karo, karo nusikaltėliai gali būti nuteisti dėl savo nusikaltimų. Po Balkanų karo taip pat buvo suformuotas tribunolas ir buvo teisiami E, nusikaltėliai, kurie vykdė karo nusikaltimus buvusioje Jugoslavijoje. Tad gal būtų galima sukurti tokį ad hoc tribunolą, kuris galėtų patraukti būdžiamojo atsakomybę nusikaltelius ir islamo valstybės lyderius. Juk čia mes kalbame apie labai specifinius nusikaltimus. Tai pasitarnautų visai žmonijai. Reikia sutelkti į tai didžiulį dėmesį. Dėkuoju. Ačiū. Išorės veiksmų tarnyba. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau detaliai pasisakyti apie tai, kaip ES kovoja su nebaudžiamumu, bet apsiribosiu tiesiog klausimais, kurie buvo užduoti. Pane Lochbiller, Na, pirmiausia, noriu padėkoti kalbėtojams. Manau, akivaizdu, kad ES yra įsipareigojusi kovoti su nebaudžiamumu. Mes e, išreiškėme savo paramą tarptautiniam baudžiamajam teismui, o nuo 2015 metų turime ir politinį pagrindą e, susijusiu su e, pereinamosiamis teisminėmis priemonėmis. Kai kalbam apie tarptautinį baudžiamą į teismą, tai reikia suprasti, kad procesas vis dar vyksta. Per pastarosius mėnesius iškilo daug iššūkių, vis dar tęsiasi diskusijos, kaip galime vykdyti savo veiksmų planą. Turime ir žmogaus teisų bei demokratijos veiksmų planą, iš dalies per jį peržiūrimas ir baudžiamasis teismas. Klausimas dėl to, ar yra tų organizacijų, kurios renka įrodymus. Taip, ne vienas kalbėtojas minėjo, kad yra mm, tokia atskaitomumo organizacija ir mes ją finansuojame. Esame skiria 1,5 milijonus tam, kad būtų galima įkurti tą organizacija, taip pat e, norime užtikrinti, kad organizacija turėtų pakankamai išteklių ir nepriklausomumo, kad galėtų vykdyti savo darbą, kadangi ateityje jis gali būti panaudotas įvairiose tribunoluose ar nacionaliniuose teismuose. Nuo pat to laiko mes finansuojame ir duomenų rinkimo projektus Sirijoje ir e, vykdome panašius veiksmus ir rake šiek tiek plačiau apie Siriją. Kaip ir kiti, mes galvojame, ką galime padaryti dabar. Daugia šalių pagrindų mes siekiame susitarti, kad būtų vykdomas jungtinių tautų tyrimas Sirijoje. Nemažai kalbėtojų paminėjo e, generalinė asamblėja gruodžio mėnesio. Reikia, kad būtų įstiktas tas nepriklausomas mechanizmas. Svarbu, kad būtų ne vien renkami įrodymai, bet būtina galvoti ir apie tai, kaip ateityje gali vykti būčiamasis procesas. Reikėtų čia prisidėti ir prie COI ir pagalvoti, kaip galime bendradarbiauti ateityje. Tad mes dirbame su jungtinėmis tautomis ir galvojame, kaip turėtų atrodyti tas procesas ateityje. Dėkoju. Labai ačiū. Prieš perdodamas žodį norėčiau išsakyti trumpą pastabą. Dabar mes matome tokią tendenciją kuri rodo, jog bus ir daugiau tokių šalių, kurios nežino, ką daryti, nežino, ar jos patenka į tarptautinių teismų jurisdikciją ar ne. Reikia tai aptarti. Na ir dabar perdodu žodį kalbėtojams, ponė Mopas. Euh, Pirmiausia, dėl dėl to klausimo. Nežinau net kas, neprisinu, kas uždavė tą klausimą dėl tyrimų, kuriuos atlieka nevyriausybinės organizacijos vietoje. Tai yra tyrimai, kurie yra finansuojami ES, kaip jūs ką tik pasakėte, finansuojami Junktinės karalystės ir Amerikos. Ir tokiu būdu įmanoma surinkti, surinkti įrodymus. Tai būtų to mechanizmo dalis, tų įkalčių įrodymų pagrindų būtų galima sukaupti visus tos duomenis būsimiems baudžiamiesiems procesams. Net nežinau, kokia tvarka atsakinėti į klausimus, nesu įpratusi prie tokios procedūros. Dėl Irako, nežinau, kas apie tai kalbėjo, bet uh, įmanoma būtų tarptautinį baudžiamą į teismą panaudoti šiuo atveju, galbūt ta galimybė nebuvo taip plačiai analizuojama, bet dabar daugiau į tai ir atsižvelgiame, būtų galima galbūt vietoje įsteigti teismą viename regione ir, pavyzdžiui, to, tokiu būdu būtų galima panaudoti tą mechanizmą e, saugumo taryba pavyzdžiui, dėl nusikaltimų Darfūrė buvo įsteigusi teismą ir tai buvo teismas skirtas tik tai tirti nusikaltimams Darfūrė. Taigi įmanoma sukurti tokį baudžiamąjį specifinį teismą arba baudžiamai, pasinaudoti baudžiamojo tarptautiniu teismu, tai galbūt tiek trumpai. Ačiū. Daktarė Karsten, žodis Jums. Penkios minutės.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 Manęs teiravosi, ar reikėtų naujų tarptautinių priemonių ir trumpas atsakymas būtų ne. Man atrodo, kad tie nusikaltimai, kurie yra vykdomi jau ir taip, yra nusikaltimai pagal tarptautinę teisę. Ir manau, kad nėra būtinybės kažkokių naujų apibriešių, naujų nusikaltimų e, kurti, nes jie ir taip jau yra nusikaltimais. Na, o dėl tų priemonių, dėl kurių daromas Ženevoje, dėl nusikaltimų prie žmoniją, uh, E, tada į sutartį būtų įtrauktos e, e, naujos valstybių narių prievalės, tam tikros naujos nuostatos. Ir kalbant apie tos priemonės rengimą, manau, kad būtų labai svarbu praplėsti tinklą, kad būtų įtraukti ne tik asmenys, kurie įvykdo nusikaltimus prieš nusikaltimus prieš žmogiškumą ir labai svarbu ir tai, kad, pavyzdžiui, juridiniai asmenys ar įmonės galėtų būti persikėjami dėl tokių nusikaltimų. Ir e, jau girdėjome apie naftos priekybą, e, su tuo susijusius aspektus, tačiau norėčiau dar kai ką paminėti. Kaip žinia, kai kurios iš tų grupių e, sugeba mm, papildyti savo, e, savo finansus, e, plėždami ir parduodami įvairias antikvarinės vertybės. Tad taip, pasaulis tikrai sudėtingas, kyla nemažai problemų, nelengva susiekti, kas Daesh tiekia ginklus, tačiau Manau, kad tai būtų įmanoma padaryti pasigilinus labiau, o dabar dėl saugumo tarybos. Nemanau, kad tai keltų didesnių problemų, kalbant apie ad hoc tribunolo sukūrimą, tai yra tarptautiniai nusikaltimai. Ir manau, kad tikrai būtų įmanoma užtikrinti, jog tokie nusikaltimai e, būtų, tokių nusikaltimų vyktojai būtų patraukiami baudžiamojo atsakomybėn. Dėl Urandos tribunolo taip pat norėčiau ką pasakyti dauguma e, nusikaltelių pavyko nuteisti už tikrai sunkius nusikaltimus. Yra ir kitų pavyzdžių pasaulyje dėl e, tokių, mm, dėl tokių nusikaltimų ir nevalstybinių subjektų nuteisimo. Uh, Pavyzdžiui, Zadatas buvo nuteistas 20 metų kalėjimo ir reikia paminėti ir tai, kad tokie nusikaltimai neturi senaties termino, tad įrodymų surinkimas ir užfiksavimas yra svarbus procesas, nes gali nutikti taip, kad anksčiau ar vėliau tuos asmenys pavyks nuteisti. Dėkoju. Dabar ponia Pasonė, prašau. Na, dar trumpai kai ką pasakysiu. Tikrai nemažai klausimų buvo jums pateikta, tad žodis jums prašau. Dėkoju, aš atsaky, bandysiu atsakyti į tuos labai konkrečius klausimus ir tai, ką žinau apie Daešą, bent jau tai, kai ten buvau. Kaip moteris, aš aišku, daug tikrai tos informacijos negavau ir tiesiog, tiesiog kūriamas e, kuriama ir siejama baimė. Yra bandymas mus įbauginti, kad tie asmenys kurie nėra musulmonai. būtų menkinami tų musulmonų ir jie yra atskiriami ir bandoma na, faktiškai naikinti visas, visas religijas, atkurti islamą visur. Uh, yra bandym, bandoma įtikinti ir atversti ir jie nori įvesti tokį islamą, ne koks egzistuoja dabar, ne modernųjį, bet 7 amžiaus islamą. kur tikrai yra vadovaujamas iš ariato teisė, uh, jie nori visą kitą sunaikinti ir taip pat jie nori ne tik atkurti religiją, bet įsitvirtinti patys ir naikinti visus asmenis, žudyti visus asmenis, kurie man masto ar mano kitaip. Taigi aš aš asmeniškai sutikau su verbuotoju kelis kartus Briuselėje. Jisai įtikinėjo mane ir tuo metu aš buvau labai sil... tiesiog buvau labai pažeidžiama, kadangi turi... išgyvenau nelaimingą meilę ir jis tuo pasinaudojo ir man sakė, kad jeigu aš vyksiu, prisijungsiu prie islamo valstybės, kad aš būsiu naudinga, uh, Jis iš tiesų mane destabilizavo ir niekas manęs nesuprato tuo metu. Jisai sakė, kad aš tiesiog būsiu laiminga ir ten dirbsiu slaugytoje Sirijoje. Jis tiesų e, sakė, kad nuo visos svajonės išsipildys. Taigi, kai iš tiesų išgyveni sudėtingą laikotarpį, esi silpnas, tuomet tu patiki tuo, kas tau yra sakoma, sakoma, kad ten bus geriau nei čia ir, ir dėl to aš ir išvykau. Ir tada aš susidūriau su tuo siaubu ir teroru. Ir aišku, prireikė laiko, e, kad galėčiau sugrįžti, pabėgti, kaip žinia, nėra taip lengva pasitraukti iš jų, pabėgti. Ir kur kas sudėtingiau yra vyrus deradikalizuoti, moteris, kai, kai tu turi vaikų, kur kas lengviau, tada tau kyla įvairių klausimų ir vyrams yra kur kas sudėtingiau, na ir aš galbūt pasaulio nepakeisiu, bet mano tikslas yra susitikti su, su tai žmonėmis, kurie radikalėja, jaunai žmonėmis, kad jie nebūtų įvilioti, ne, ne, nepatektų į darbuotojų spastus. Ir kalbant apie tos suradikalėjusius asmenys, aš tiesiog noriu su jais pasikalbėti, papas, papasakoti jiems, kas realiai yra islamas ir pabandyti užvesti, užmėgsti su jais dialogą, kad aš galėčiau uh, kelti klausimus, versti juos į tai reaguoti ir kad jie suprastų, kas yra realybė, kas yra tas dešas iš tikrųjų. Ačiū. Grazie. Io credo che... Ačiū labai. Manau, kad jūsų pademonstruota drąsa ir pastangos tikrai nusipelno pagarbos. Ir apskritai manau, kad mūsų pagarbos nusipelno visi mūsų šiandienos prelegentai. Kalbant konkrečiai apie jūs, džiaugiuosi, kad pripažinote savo klaidas ir manau, kad jūsų liudijimas yra svarbus, siekiant sustabdyti kitus jaunus žmonės nuo panašių klaidų kartojimo. Tad dėkoju visiems šiandienos svečiams, ačiū už jūsų naudingą indėlį ir linkiu geros dienos. Ačiū.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 Bene, riprendiamo la nostra. Ačiū, ponios ir ponai, tęskime darbus. Dabar žodis ponui Bashir. Jis yra pranešimo autorius, kalbėsime mm, apie 129 pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl nuomonės, kurioje kalbama apie bepilietybę pietų ir pietryčių Azijoje. Kaip jau minėjau, 129 pakeitimai buvo pateikti. Norėčiau padėkoti ponui Amjad Bashir už jo atliktą darbą. Ir, kaip suprantu, dar po šios pakeitimo analizės laukia susitikimas ir su šešėliniais pranešėjais, bus rengiami kompromisiniai pakeitimai. Ir greičiausiai, kad balandžio 10-11 dieną bus balsuojama AFET komitete. Tad žodis dabar ponui Amjad Bashir. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti savo kolegoms už visą tą laiką, kurį jie pajaugojo e, šiam darbui. Nes iš karto po kalėdų atostogų gavome tą visą krūvą pakeitimus, 129 pakeitimus ir dauguma jų mm, remiasi mano parengtų pranešimo projektų, siekia jį patobulinti. Buvo ir tokių pakeitimų, kurie apskritai norėjo tarsi nubraukti visą mano atliktą darbą. Tačiau džiaugiuosi tuo, kad nei vienas iš pakeitimų e, neviršėjo tos geografinės apriepties, e, kuri yra apibūdinta e, pranešimo pavadinime. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie 55-ąjį ponios post pakeitimą, jame kalbama apie mm, tibetiečius be pilietybės. Na, norėčiau, kad kolegė dar patikslintų, ką turi omenyje, nežinau, ar tai atitinka mūsų mm, rengiamo pranešimo temą dar dėl kompromisinių pakeitimų. Tikiuosi, kad jie bus parengti sėkmingai, tikiuosi, kad jų bus apie 15-16 ir tai turėtų iš viso apimti dabar e, pateiktų pusę pakeitimų. Manau, kad reikėtų ieškoti kompromisų dėl duomenų rinkimo, statistinių duomenų, dėl veiksmų plano skirto žmogaus teisėms, demokratijai, dėl jungtinių tautų naudojamų priemonių, pagrindinių priežasčių ir problemų, kurios kyla dėl to, kad žmonės neturi pilietybės ir taip toliau. Dėl likusių pakeitimų bus balsuojama atskirai, nes mano nuomonė tai yra daug logiškiau, nors kai kurie iš jų atkris automatiškai, jeigu bus pritarta kompromisams. Aš be abejo išsiųsiu ir kompromisų projektus, padarysiu tai laiku, e, kad šešėliniai pranešėjai spėtų su jais susipažinti. Na ir paskutinis mano komentaras. Suplanuotas kalendorius. Stengsiuosi suorganizuoti šešėlinių pranešėjų sustikimą kiek įmanoma anksčiau. Manau, kad per vieną posėdį turėtų pavykti susitarti dėl, šeši, dėl kompromiso, atsiprašau. Jeigu reikės, bus organizuotas ir antras posėdis. O tada balandžio 10-11 dienomis vyks balsavimas AFET komitete. Laiko dar tikrai nemažai. Tačiau tai buvo e, vienintelis įmanomas variantas, vienintelė data, nes e, mūsų komitetas yra numatęs nemažai misijų, kurios dubliuojasi su anksčiau pasiūlytomis datomis. Tad norėčiau padėkoti kolegoms už diskusijas, už pasiūlytus pakeitimus. E, jeigu turėsite šiandieną komentarų, mielai jos išklausysiu, jeigu ne, susitiksime per šešėlinių pranešėjų posėdį. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteikime žodį čia esantiems šešėlinės pranešėjams. Panas Perėda, prašau. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už um, atliktą darbą. Aš pritariu daugeliu pakeitimų. Suprantu, kad buvo pateikta daug pakeitimų šiam klausimui, šiam pranešimui. Jis tikrai sulaukė didelio susidomėjimo. Uh, Ir aš manau, kad šis pranešimas yra galimybė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkį, šiai problemai, suteikti daugiau dėmesio Europos žmogaus teisų politikoje. Matome, kad susidurima su įvairiomis, įvairiais žmogaus teisų pažeidimais ir EPP frakcijai rūpi du svarbus klausimai. Pirmiausia, tai, kad reikia daryti skirtumą e, tarp skubių situacijų, kai, pavyzdžiui, e, atsiranda tokia, tokia, tokios žmonios, žmonių grupės be valstybės, be pilietybės dėl gaivalinių nelaimių, pavyzdžiui, kaip proingai, ir kitų scenarijų. Išgyvenant humanitarnę krizę, ES turi viešai pasmerkti uh, padėtį ir įtraukti tą valstybę, kalbant apie ilgalaikę ES politiką, aišku, mums reikia apibriežti labai konkrečias kryptis, siekti veiksmingesnės politikos, pavyzdžiui, siekti daugiau administracinių gebėjimų tose šalyse arba parengti atitinkamas gairias dėl tokių žmonių. E, pakeitimais taip pat mes reikalavome, kad E, tarptautinėje sistemoje būtų, tarptautiniu mastu būtų sukurta tam tikra sistema dėl tokių žmonių be pilietybės. Yra viena konvencija, tačiau daug, daug valstybių nėra jos ratifikavusios. Ir mes, aišku, turime nenuleisti rankų, turime spręsti šią problemą. Pavyzdžiui, konvencija dėl vaiko teisų, tarkim. Tai yra priemonė, kurią būtų galima pasinaudoti, nes visos beveik visos planetos valstybės yra ratifikavusios šią konvenciją, taigi reikalinga, kad ji būtų gyvendinta. Ir ta priemonė mums leistų iš esmės pagerinti tokių žmonių padėtį visame pasaulyje. Jeigu jie būtų registruojami, visi tie vaikai be pilietybės būtų registruojama, toliau kitas, kita kryptis, kurią reiktų žengti ES, tai būtų susijęti šią problemą su kitomis pasaulio problemomis, kalbant apie darbo tvarkę 2030, ko, kovojant taip pat ir su priekyba žmonėmis. Šiam tikslui mes parengėme nemažai pakeitimų ir aš norėčiau dar pabrėžti, kad labai svarbu parengti ir komunikatą apie žmonės be pilietybės nes turime suprasti, kad dažnai ši problema yra susijusi ir su terorizmu, bet negalime to maišyti su e, keitimu, pilietybės keitimu. Ir suprantame, kad ši problema yra susijusi su įvairiais aspektais ir mes tikimės, kad pranešėjas pakoreguos savo tekstą. E, kompromisiniais pakeitimais, o kalbant apie darbų grafiką, tas irgi buvo minėta, aš manau, kad e, čia reiktų kur kas aiškesnio grafiko nei toks, kuris, e, kuris siejamas su breksito procesu. Soraja. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad parengė uh, gerą pranešimo projektą ir taip pat norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie siūlė pakeitimus, kuriuose aptariamos aktualiausios problemos, taigi pranešimas iš tiesų bus geras. Socialdemokratams labai svarbus e, klausimas yra, kalbant apie žmonės be pilietybės, būtent, kad daugelį žmogus teisų dokumentų tai turi būti įvardyjama. Ir pirmiausia, tai yra įvardinta vienos deklaracijoje. Ten kalbama, kad žmogaus teisės yra universaliosios, nedalomos, nepriklausomos ir nesusijusios. Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės yra įgimtos visų žmonių teisės. Jų apsauga ir skatinimas pirmiausia tenka vyriausybėms, Čia kalba eina ir apie teisę į pilietybę. Mūsų visuomenėje šiandieną teisės bendrai yra siejamos su pilietybė. Ir taip pat mums reikia bendrų ES gairių, politikos, kaip būtų galima spręsti šią problemą. Socialdemokratai primena jums ES veiksmų planą dėl žmogaus teisų ir demokratijos ir ten atitinkamus veiksmus bei bendrą sistemą tarp komisijos ir išorės veiksmų tarnybos, kur keliami tokie klausimai kaip žmonės be pilietybės ir tie klausimai yra aptariami su trečiosiomis šalimis. Taip pat reikalinga kurti tokią sistemą, ją dalintis ir tai turėtų būti labai svarbus jungtinių tautų e, struktūrų tikslas, bandant uh, iki 24 metų išspręsti šią problemą. Pranešime taip pat reikia akcentuoti tai, kad ši problema turi būti išsprendžiama e, ir reikalingi tam tikri teisės aktai dėl lyčių diskriminavimo. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš partnerių yra tokia šalia kaip mm, Brunėjus, Malazija, supras, turime suprasti, kad diskriminacija lyčių pagrindų yra neprimtina ir tai yra tarptautinės žmogaus, žmogaus, tarptautinių žmogaus teisų pažeidimas. Taip pat mums neramu yra ir dėl vaikų be pilietybės. Tai yra būsimų be, be pilietybės esančių žmonių problemos ištakos ir turime šią problemą spręsti nedelsiant. Taip pat turime geriau apibriežti identifikuoti tokius žmonės, tokias žmonių grupės ir reikia surasti kokybinių ir kiekybinių duomenų apie žmonės be pilietybės. Mes reikalavome, kad būtų pasinaudota techninėmis priemonėmis, kad būtų galima įvertinti ir akcentuoti tai, kad būtina regionės institucijas įgalinti, identifikuoti ir kovoti su žmonių be pilietybės problema. Ir galiausiai mes turime priminti, kad ši problema nėra vienintelis migracijos ar konfliktų uh, vienintelė priežastis. Reikia išsiaiškinti, ar žmogus turi pilietybę ar ne, tačiau tai nesusijęs su tuo, ar žmogus yra pabėgėlis ar migrantas. Žmonės be pilietybės dažniausiai neišvyksta iš tos vietos, kur gimė ir niekuomet net nėra kirtę tarptautinės sienos. Ir aš labai džiaugiuosi ir laukiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi diskusijų su kolegomis, bet norėčiau dar atsakyti į, pon, į pranešėjo klausimą. Aš man atrodo, man atrodo, man atrodo, kad jūs teisingai mane supratote, bet aš akcentavau tibetiečius dėl to, kad jie, jų yra labai daug Indijoje, o Indija yra pietryčių Azijoje, tai dėl to ir juos miniu. miniu. Ir taip pat dėl to, kad nėra duomenų apie žmonės be pilietybės Indijoje, taigi mums svarbu iškelti šią problemą. Ačiū. Grazie, Soraya. Non... Dėkoju, Soraya. Nematau daugiau šešėlinių pranešėjų salėje. Žodžio atrodo irgi niekas neprašo. Gal e, išorės veiksmų tarnyba norėtų pasakyti, pasisakyti, ne? Bet taigi, ponia Pašyrai, jums žodis. Pirmininkė, tik noriu pasakyti, kad man labai malonu girdėti pono Preidos ir e, kitos kolegės pastabas, aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Tai labai svarbis rytis. Žmonės be pilietybės siubingai kenčia visame pasaulyje. Tad e, aš tikiu, jog mes parinksime pranešimą, kuris po to bus paremtas kitų narių. Dėkoju. Ačiū, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Tikiuosi, kad šis pranešimas susilauks didžiulės komiteto paramos. Dabar turime maždaug 20 minučių, kadangi greitai aptarėme šį klausimą. Bijau, kad reikės ir vėl eiti kavos. Susitiksime 11.20. Tuomet kalbėsime su pane Hansen. Ji yra e, Junktinių tautų vyriausiojo įgaliotinio pabėgėlių klausimais patarėja.

Bene, possiamo iniziare di nuovo questa nostra. Kągi, manau, galime pratesti posėdį. Dabar keisimės nuomonėmis su, su pane Ellen Hansen. Ji yra Junktinių tautų vyriausiojo įgaliotinio pabėgėlių klausimais, vyriausioji politinė patarėja. Kalbėsime apie atsakomybės pasidalymą kovojant su pabėgėlių krize. Dėkoju, kad atvykote pas mus iš Ženevos. Nelabai iš anksto pranešėme. O dabar norėčiau, kad papasakotumėte mums apie 2016 atliktus veiksmus ir taip pat New Yorko deklaracijos rezultatus. Visos trys jungtinių tautų būstinės stengiasi pasidalyti atsakomybę, kovodamas su iki šiol nematyta pabėgėlių krize. Du 2018 metais yra tikimasi patvirtinti visuotinį susitarimą dėl pabėgėlių taip pat visuotinį susitarimą dėl migracijos ir numatyti išsamų atsaką į pabėgėlių krizę. Tai turėtų pasitarnauti ir priimančioms šalims, ir patiems pabėgėliams. Turėdamas tai omenyje, jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių įgaliotinės pažadėjo parengti visuotinį pabėgėlių susitarimą 2018 metams. Mes dabar norėtume sužinoti, kokia yra situacija. Be abejo, būtų gerai, kad tas dialogas nuolat tęstusi. Na, nu, dabar suteiksiu Jums žodį maždaug 15 minučių. O tuomet suteiksime žodį nariams. Na ir be abejo, galėsite atsakyti jų klausimus. Uh, Labai ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasveikinti Jūs tapus šio pakomitečio pirmininku. Taip pat noriu padėkoti poniai Valencijanai. Ji nuolat kovojo už pabėgėlių teisę savo pirmininkavimo metu. Man didžiulė garbė ir malonumas šiandieną jūs kreiptis. Tad labai dėkoju. Tikslas yra apsikeisti nuomonėmis, todėl mano pastabos bus trumpos. Pone pirmininkė, dėkoju už tai, kad jūs jau apibrėžėte bendrą viziją, bet dabar šiek tiek išsameu pakalbėsiu apie procesą. Norėčiau nurodyti, kas numatyta New Yorko deklaracijoje. Mūsų supratimu, jos struktūra yra labai palanki. Ji leidžia tvarkyti su dideliais pabėgėlių ir migrantų srautais, kuriuos mes dabar matome ir e, kurie itin akivaizdus Europoje nuo pat 2015 metų, e, nemažesni srautai buvo ir 2016 metais. Niujorko deklaracija buvo patvirtinta praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Ji atsirado išvykus iki tol nematytus emigrantus rūtus. Labai svarbu, kad sustarimas būtų išsamus. Įsipareigojimai yra taikomi visiems, kurie yra kelyje, kurie keliauja ir nelegaliai. Labai svarbu, kad visų žmogaus teisės būtų apsaugotos. Tad mes čia kalbame apie žmonės, kurie keliauja pavojingais keliais per dykumas, per kalnus, per jūras. Tad yra numatyti ir įsipareigojimai tokiems žmonėms. Yra konkrečios nuostatos taikomos ir pabėgėliams. Pabėgėliai yra labai specifinė kategorija. Jie ja, yra tokioje situacijoje, kad e, yra praradę visą tarptautinę apsaugą ir negali grįžti į savo šalį dėl persekiojimo, konfliktų ar rimtų žmogaus teisų pažydimų. Yra numatyti įsipareigojimai ir migrantų atšvilgių. Čia labai svarbu yra atskirti pabėgėlius ir migrantus. Niujorko deklaracijoje yra du priedai. Pone pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, vienas yra skirtas pasirengimui siekiant susitarti dėl saugios ir teisėtos migracijos, antrasis yra skirtas visuotiniam pabėgėlių susitarimui. Labai trumpai pakalbėsiu apie visuotinį sustarimą dėl migracijos. Be abejo, kad čia mes naudosimės ir jūsų ekspertizę. Yra tokių persipinančių aspektų susijusių ir su pabėgėliais, ir su migrantais. Rizika, taip pat vaikų pažeidžiamumas. Mes neklausėme jų pirmiausia, koks yra jų statusas, pirmiausia siekėme juos apsaugoti. Na, taip pat yra ir tokių, kurie buvo priversti persikelti dėl gamtinių nelaimio. Kaip jūs ir žinote, derantis dėl visuotinio susitarimo dėl migracijos, reikia vis dar aptarti įvairius aspektus. Ženevoje vyksta darbas, kartu su e, tarpininkais. Čia mes dirbame ir su Šveicarija ir Meksika. E, tikimės, e, kad jie prisijungs, bet kol kas dar reikia pasižiūrėti, kokios organizacijos bus už ką atsakingos, kas vyks New York'e, kas vyks Ženevoje. Bet dabar norėčiau perėti prie pirmojo priedo. Čia UNHCR buvo paprašytas vadovauti tam, kad galėtume parengti ir išsamų atsaką kovojant su pabėgėlių krize. Tai yra toks naujas būdas, kuris leis užtikrinti paramą ir pagalbą pabėgėliams. Negana to, tai leis tarptautiniai visuomeniai glaudžiau bendradarbiauti prisimti daugiau atsakomybės, ją dalytis tam, kad besivystančios šalis, kaimininės šalis neprisimtų tos naštos vienos. Čia mes siekiame stiprinti solidarumą. Kaipgi turėtų veikti tas atsakas į pabėgėlių krizę. Mes čia reaguojame į įvairias perkelimo situacijas ir e, norime pasižiūrėti į praktiką, žiūrime į įvairias šalis ir situacijas. Turime tris tokias šalis - Uganda, Tanzanija ir Somalis. Bet stebime situacijas ir kitose Afrikos šalise bei Azijoje ir Amerikos žemynė. dirbame šiose sritise, bet be tų bandomųjų projektų siekiame parengti ir įrodymų bazę, kuri leistų žymiai geriau reaguoti į didelius pabėgėlius rūtus. Taigi, ką mes darome, tai Tikriname, ar veikia tas išsamus atsakas į pabėgėlių krizę. Kai kurios elementus matome ir Europos kontekste. Europoje daug kalbama apie atsakomybės pasidalymą, daugiau solidarumo su priimančiomis šalimis. Manau, kad dabar jau didėja suvokimas, jog tai yra būtina. Be to, reikia kur kas anksčiau įtraukti ir tas besivystančias šalis, kai reaguojame į didelius srautus. Norime, kad atsakas būtų ankstyvas, kad įtrauktis būtų kuo greitesnė. Nes praeitįje buvo taikoma stovyklų politika. Visgi dabar Mes norime, kad pabėgėliai įsitrauktų į priimančią šalies bendruomenės, kad būtų parengti nacionaliniai vystimo planai, švietimo, pragyvenimo planai, kad pabėgėliai galėtų įsidarbinti, gauti sveikatos priežiūrą ir panašiai. Tai yra toks naujas darbo būdas. Mes žinome, mes mastome ne vien tik tai apie jungtinių tautų sistemas, mes norime, kad e, tokie principai būtų pripažįstami visuotinai. Dabar mes esame pirmajame proceso etape. Siekiame numatyti tą išsamų atsaką. Po to Mes be abejo nebūsime vieninteliai žaidėjai, mes dirbsime su jungtinių tautų narėmis, dirbsime ir su regioninėmis grupėmis, dirbsime su kitais svarbiais žaidėjais, pilietinė visuomenė, įtrauksime ir privatų sektorių. Visą tai būtina mobilizuoti tam, kad mes galėtume reaguoti geriau, sistematiškiau ir kad tinkamai reaguotume į pabėgėlius rautus. Pirmasis etapas pasibaigs šių metų pabaigoje. Vyksta e, Vyks birželio mėnesį konsultacijos su nevyriausybinėmis organizacijomis, kalbėsime su pilietinė visuomenė. E, taip pat gruodžio mėnesį e, kalbėsime apie vaikų apsaugą. Bus kalbama apie tą išsamų atsaką į pabėgėlių krizę ir neformaliai Mes konsultuosime su kitomis šalimis, su kitais interesuotais subjektais ir spręsime, kas turėtų patekti į tą visuotinį susitarimą dėl pabėgėlių. 2018 m. pradžioje prasidės oficialesnės konsultacijos. Tikimės parengti sutarimo dokumentą, kurį vyriausiasis įgaliotinis pateiks Generalinėje asamblėjoje. 2018 viduryje turėtų būti pateiktas parengtas dokumentas ir tuomet ta ataskaita bus pridėta prie omnibus rezoliucijos. Po to visa tai bus vertinta lapkričio mėnesio generalinėje asamblėje 2018. -aisiais. Tai toks procesas. Mes labai sunkiai dirbame, kad surinktume įrodymus. Be abejo, Tikimės ir tolesnės stiprios Europos paramos, tiek politinės, tiek finansinės. Aš čia kalbu ne vien tik tai apie UNHCR, bet kalbu apie paramą visam humanitariniam sektoriui. Tai, ką mes darome, atitinka ir ES iniciatyvas, kurių buvo imtasi per praėjusius metus. Tikime, kad 2017 metais išvysime daug galimybių stiprinti tą politinę paramą ES. Per kelius pastaruosius metus susidūrėme su daugybė iššūkių, bet iššūkiai visada reiškia ir galimybės. Todėl norėtume ir toliau su jumis dirbti, kad atsakas iš ties būtų geresnis. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir dabar lauksiu tolesnių diskusijų. Dėkoju. Grazie, grazie lei. Ačiū. Dėkoju už pasisakymą. Kas norėtų pasisakyti? Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Man teko garbė renkti pranešimą dėl migracijos ir žmogaus teisų trečiosiose šalyse. Mūsų parlamentas jį patvirtino plenarinėje sesijoje ir aš manau, kad šis pranešimas, kur užsienio reikalų komitetas dabar irgi pasinaudojo to, to pranešimo e, tekstu, rengiant ir pranešimą dėl užsienio politikos ir migracijos politikos. Ir mūsų požiūris yra dirbti su tarptautinė bendruomenė ir bandyti išsiaiškinti, kaip ES galėtų geriau dirbti su, treč... galėtų geriau dirbti su trečiosiomis šalimis, kad užtikrintų geresnę integraciją, geresnę e, migrantų žmogaus teisų apsaugą. Aš turiu keletą pastabų. Aš manau, kad dabar ypatingai turime būti budrus ir nekalbėti apie migrantų krizę nes pirmiausia susidurėme su pabėgėlių krize ir pabėgėlių prieimimo krize, kur perkelti asmenys, nes skaičiai, man atrodo, iš tiesų yra iškalbingi, kalbant apie tai, apie perkeltus asmenys, kurių yra daugiau negu pabėgėlių, taigi aš norėčiau sužinoti, ar šiandieną jūs galite pateikti mums daugiau elementų apie 16 metus nes aš bandžiau išsiaiškinti ir nema, neradau jokios informacijos apie 16 metus, bandant išsiaiškinti, ar 15 metų tendencijos pasitvirtino 16 metais. Ir aš norėčiau, kad mes ir toliau vestumėme dialogą ir jūs kalbėjote apie sistemingą dialogą, kuris turėtų vykti ateityje ir aš manau, kad užsienio reikalų pakomitetis yra ta vieta, kur galima toliau dirbti šioje srityje ir aš taip pat norėčiau dvi pastabas išsakyti papildomas. Mes dažnai sakome, kad ES turi rodyti pavyzdį, rodyti pavyzdį išorės pasaulį, rodyti pavyzdį ir viduje. Ir aš esu sunerimusi, kai matau, kokie įstatymai priimami tam tikrose valstybėse narėse, pavyzdžiui, kalbant apie uh, prieglopšio politiką, taip pat šeimos narių sujungimą, nes tai yra susiję dalykai. Ir mane stebina, kad kai kuriuose valstybėse yra rodoma daug nenoro pagerinti pabėgėlių statusą kaip po tokį ir tiesiog yra siūloma papildoma para, pagalba e, ir apsauga įvairiais matmenimis. Taigi aš manau, kad mes turėtume užsimti šią problemą, jeigu norime dirbti protingai, jeigu norime protingai dirbti su trečiosiomis šalimis. Ir man atrodo, kad čia pagrindiniai elementai, kalbant apie darbą su trečiosiomis šalimis, tai parodyti, kad reikalinga priimti teisės aktus dėl migrantų apsaugos, nesvarbu, koks būtų jų statusas. Ir taip pat reikia ratifikuoti tarptautinės konvencijas dėl darbuotojų teisų, migrantų teisų, jų šeimos narių mm, sujungimo. Taip pat reikia dirbti ir priimti teisės aktus dėl pabėgėlių apsaugos, pradėti nuo prieglopšio teisės užtikrinimo laikantis, kiek įmanoma, Ženevos konvencijos tose šalyse, kurios yra labiausiai paveiktos krizės, tai yra uh, tos šalis, kurios labiausiai paveiktos krizės, nėra ES šalis. Ir matome, kokios yra tendencijos, kalbant apie migrantų srautus, ypatingai pietuose. Taigi mes spalio mėnesį patvirtinome pranešimą ir akcentavome, kad egzistuoja tam tikrų poslinkių, kurie mus neramina ir kurie yra labai reikšmingi. Ačiū, e, ponė Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir paaiškinote, kiek esate pažengę į priekį, rengiant šį pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių. Ir vertinant šalies tai, ką galėtų nuveikti ES, tai aš norėčiau pasakyti, kad mes Žaliųjų partijoje labai kritiškai vertiname ES požiūrį jungtinių tautų pasaulinio susitarimo atžvilgių, nes ES per daug dėmesio skiriama saugumui, saugumo problematikai. Ir taip pat Junktinių tautų aukštų pareigūnų susitikime ES, ES sakė, kad reikia skirti sankcijas tom šalims, kurios nebendradarbiauja dėl readmisijų ar sugražinimų. Ir daugiausiai dėmesio buvo skiriama trečiosiam šalims. Tai yra labai sudėtinga ir gal tai papildo tai, ką sakė ponė Beržė, nes ES reikia keisti tokią, tokį politinį diskursą, nes turime labai daug politi politikos krypčių, kur mes nusigrėžėme nuo žmogaus teisų politikos. Mes vykdome ES sienų politiką ir migracijos politiką. Ir mes galbūt daugiau tą politiką grindžiame ES Turkijos susitarimu, kuris visiškai yra grindžiamas netomis, prielo, netomis prielaidomis. E, sakoma, kad Turkija yra saugi valstybė ir žmogaus teisų pabėgėlių institucijos jungtinėse tautose pastaraisiais metais mėnesiais kritikavo ES būtent siūl, dėl to, kad jie nusisuka nuo žmogaus teisų. Ir aš tikiuosi, kad ši politika pasikeis, bet nesu didelė optimistė. Ir manau, kad e, praktiškai ES galėtų nuveikti daugiau, kad e, pasiūlytų, e, galėtų pasiūlyti perkelimo įsipareigojimus. Ir ES kartu su Norvegija ir Šveicarija perkelė tik 100 tūkstančių. 100 tūkstančių 101 tūkstantį pabėgėlių iš Sirijos. Taigi tas perskaistimas turi būti kur kas geresnis. Ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reikia surasti naujų geresnių būdų, kaip susidary, susitvarkyti su dideliais žmonių srautais. Jūs minėjote bandomosius projektus Afrikoje. Gal galėtumėte paaiškinti, pasakyti, su kokiomis šalimis ketinate dirbti Azijos regione. Ir gal tiek būtų. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad mes savo darbe labai pasikliauname jungtinių tautų vyriausiojo galėtinio pabėgėlių klausimais e, darbu, taip pat kitų jungtinių tautų sistem, institucijų dar, darbu, kad būtų pakritikuojama ta e, ES politika, kuri nusigrėžia nuo tų pagrindinių ramščių. Ačiū, Eli. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti, tapus mūsų pakomitečio pirmininku. Pone Hansen, aš lankiausi Niujorke kai vyko Generalinė asamblėja, viršūnių susitikimas. Tai buvo labai svarbus momentas e, įtvirtinti tą pagreitį, kuris mums yra reikalingas, jeigu mes norime vertinti tai, kas vyksta tiek čia, tiek e, kitoje Atlanto pusėje. Taigi prisimenu, kai e, jungtinių tautų įgaliotinės žmogaus teisų klausimų tarė labai aistringą, įdomią kalbą. Jis sakė, kad kartai tiesa yra ta, kad tas viršūnių sutikimas buvo sušauktas dėl to, kad mes susimovėme, nes yra galybė daug žmonių, kurie yra perkelti pasaulyje ir daug yra žmonių, kurie priima tuos pasaulio pabėgėlius virš 85 tūkstančių. Dėl to svarbu, kad New Yorko deklaracijoje būtų akcentuojama tai, kad reikia dalintis atsakomybę pasauliniu mastu. Viršūnių stikimas taip pat buvo naujos sąžinės ženklas, rodantis, kad reikalinga apsauga pabėgėliams ir kad tvarkyti su migracijos problema reikalingas globalus pasaulinis atsakas. Tačiau nacionalinis savanaudiškumas dėrybose, kas yra puikiai mums čia žinoma šiame parlamente, užkerta kelią dar ambicingesniems sprendimams, skubesniems įsipareigojimams. Kai kurios valstybės narės nenori prisimti savos atsakomybės. Taigi mano klausimas būtų, kaip jūs planuojate su, dirbti su tomis valstybėmis? nes įgyvendinimas ir testiniai veiksmai leis e, pasauliniam kompaktui, įsit, e, pasauliniam susitarimui, susitarimui įsitvirtinti ir tai yra labai svarbu. Ir e, Filipo Grandes, vyriausias galiotinės viršūnių sutikime, pasakė, kad pasaulis nenori, kad mūsų veiksmai liktų popieriuje. Taigi veiksmingas stebėsinos mechanizmas. Čia žmogaus teisės bus labai svarbios. Tačiau aš išvelgiu darnumo problemą, kurią aptarėme ir vakar AFET komitete kartu su DEVE komitetu. Europos parlamentas visuomet kalbėjo apie platesnį, holistinį požiūrį, kur būtų ieškoma bendrų sprendimų remiantis žmogaus teisėmis solidarumu ir atsakomybės dalymusi pagal sutartis numatytų. Ir būtų kur kas geriau, jeigu mes siektumėme pasaulinių pastangų dalintis atsakomybę, jeigu rodytumėme pavyzdį patys ES dėja to nėra, nes jau eilę metų šešios valstybės narės iš 28 vienos tvarkosi su 80 procentų visų prieglopšio prašymų ES. Taigi ar tai yra solidarumas, ar tai yra dalymasis atsakomybė, kas numatyta 78-80 sutarčių straipsniuose? Aišku, kad ne. Taigi, man atrodo, kad daug, tai daug ką pasako, būtent tai, kad Europos problema yra pirmiausia politinės valios problema, neskaičių problema ir panašiai. Taigi, kaip Jūs vertinate ES vaidmenį pasaulinio sutarimo gyvendinimo kontekste ir kaip jis atrodys galiausiai? Ar tai bus įsipareigojimai, kalbant apie perkelimus, finansavimą, vystamąją pagalbą, kaip praktiškai veiks tas pasaulinis susitarimas? Dėkoju. Grazie. Honorable <clears throat> Austrevičius. Ačiū. Panas Užtrevičius, prašau. Ačiū labai, Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti ponę Hansen atvykus į mūsų komiteto posėdį. Manau, kad labai svarbios diskusijos dėl atina aktualių klausimų suorganizuotos ir norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė e, dėl to dalyvavimo lygio ir veik, rodomų veiksmų lygio iš ES pusės vykstančiose diskusijose. Jūsų nuomonė, ar ES yra kažkoks tai vadovaujantis veikėjas? vadovaujantį suinteresuotą šalis siūlanti aktyvius sprendimus, ar mes pakankamai aktyvus. Toks būtų pirmasis mano klausimas, na, o antrasis būtų susijęs su migracijos rautais ir su tuo bendru migracijos procesu. Paprastai viskas yra mm, susikoncentravę tam tikrose regionuose. Ir norėčiau paklausti, um, Ar jungtinės tautos e, svarsto galimybę didinti regioninį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kurios nuo to kenčia, kenčia nuo tų migracijos rautų? Ir ar yra kažkoks tai skatinimas iš jungtinių tautų pusės vykdomas? Nes puikiai suprantame tai, kad šalis viena pati nieko padaryti negali. Įsivaizduokime Italiją ar Graikiją savarankiškai sprendžiančias šias problemas. Man atrodo, kad reikia daugiau solidarumo, reikia daugiau regioninio bendradarbiavimo priemonių ir metodų. Dar kalbant apie jungtinių tautų tą uh, globalų, mm, globalų susitarimą dėl atsakomybės susijusią su pabėgėliais pasidalymo. Kaip suprantame, tai būtų kažkoks naujas dokumentas, kuriame būtų pateikiami pasiūlymai, e, sprendimai susiję su uh, dabartinė situacija. Tačiau ar tai reiškia, kad tas dokumentas gali daryti įtaką ir jau egzistuojančiai tai pamatiniai uh, jungtinių tautų sistemai, e, teisiniai sistemai, kuri galioja dabar. Ar tai pakeistų tuos e, pagrindinius, pamatinius jungtinių tautų patvirtintus dokumentus ir kada tai galėtų nutikti? Ačiū, ponė pirmininkė. Panas Gžyp, prašau. Mes Europos parlamente kalbame apie atitinkamus sprendimus, e, priimamus dėl migracijos Europos Sąjungoje, kuriuos priima taryba. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, migracija nėra regioninė problema ar vietos problema, ir tai yra globali problema, kadangi šios problemos mastai yra milžiniški ir ta problema negali būti išsprendžiama regioniniu mastu. Taip pat konstatuojame, kad 15-16 metais turime su dideliais migrantų srautais ir ES, kuri turi didžiulį potencialą kaip uh, šalių klubas, turinti didelį biudžetą, kuris skiriamas ir humanitarniai pagalbai, ir susijusiems veiksmams, tačiau viena pati ji tikrai neišspręs šio, šios problemos, nesusitvarkys su šiuo reiškiniu, nes migracijos šaltiniai yra labai įvairūs. Tačiau tai, ką sakė kolega Užtrevičius, aš iš tikrųjų matau tam tikrą nusivylimą. Ir suprantame, kad ta problema kaip ir kenkia visai tai politiniai dvasiai. Aišku, yra ir kitų paralelinių klausimų klimato kaita ir panašiai, tačiau pirmiausia, tai yra humanitarinė dimensija, kuri tikrai viršyje regionį kontekstą. Dėl tos priežasties aš norėčiau Jums užduoti štai kokį klausimą. Kokia yra Jūsų nuomonė? Nes dabar mes vykdome tokią reaktyvinę politiką, mes tiesiog reaguojame į tą reiškinį, į migracijos reiškinį. Ypatingai konfliktų regionuose, tuose regionuose, kurie susiduria su gaivalinėmis nelaimėmis ir dėl ko, aišku, išauga didelė migrantų banga. Pabėgėlių, kurie siekia pabėgėlio statuso, tarkim, atvykę į pirmąją saugę šalį. Taigi, tas naujasis požiūris, kur, apie kurį jūs kalbėjote, kiek būtų galima čia konkrečiai akcentuoti kovą su migracijos priežastimis, ištakomis. Būtent ten, kur kyla tos ištakos, būtų kur kas lengviau uh, tą daryti konfliktų regionuose, sudėtingiau būtų daryti tą ten, kur kyla e, gaivalinės nelaimės, kur yra daug skurdo. Ir ten, kur yra, aišku, kariniai konfliktai, tą padaryti būtų sudėtingiausia. Artimuose rytuose, Sirijoje, Irake. Čia ta, ta problema dar yra, be kita ko, susijusi ir su terorizmu. Taip pat dar vienas svarbus yra saugumo elementas ir konfliktų valdymo elementas. Ir su to, aišku, susijusi ir sienų apsauga. Ir nesiniai buvo priimtas naujas sprendimas netgi Junktinėse Amerikos valstijose buvo kalbama apie naujos sienos statymą tas sprendimas gali būti arba veiksmingas, arba neveiksmingas, viskas priklausys nuo to, kokio masto yra problema. Tačiau yra tas sprendimas susijęs su tam tikromis priežastimis ir kur kas svarbiau, mano manimo, yra kovoti su realiomis priežastimis tos problemos ir to migracijos reiškinio uh, Ir ar jūs savo konferencijoje apie tai ketinate pamastyti, pakalbėti, būtent kaip konkrečiai ES galėtų prisidėti prie tam tikrų šalių ekonominės plėtros, tų šalių, kurių, iš kurių daugiausia sus, gauname migrantų, tam tikrų Afrikos valstybių, bet šalia to turi vykti diskusijos ir apie e, klimato kaitos problemą. Dėkoju. E, l'onorevole Lockpiller prima nel suo. Ačiū. Savo pasisakymo metu ponė Lockbiller sukritikavo ES požiūrį. Ir man atrodo, tai buvo tikrai pagrista kritika. Juk svarbu kalbėti ir apie saugumo aspektus, akcentuoti ne vien tik solidarumo svarbą. Norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų kažkaip sureaguoti į vykstančias diskusijas. Ačiū. Labadiena visiems. Trumpai prisistatysiu. Aš atstovauju ECO generalinį direktoratą, Europos komisijos humanitarinių reikalų skyrių. Be abejo, komiteto narių komentarai buvo gana plataus pobūdžio. O mūsų konkretus įgaliojimai yra labiau susiję su reakcijomis į pabėgėlių krizės už ES ribų trečiosiose šalise. Tad dauguma mano pastabų bus susijusios būtent su šiais aspektais. Na, e, Europą Europos komisija jau dirba su mm, migracijos darbo tvarkė, tai vyksta jau ne pirmus metus. Ten kalbama ir apie išorinius veiksmus, taip pat parama trečiosioms šalims, priimančiams pabėgėlius ir taip toliau. Taip pat yra patiktas ir naujas pasiūlymas dėl perkelimo sistemos pagal Dublino reglamentą. Dėl to yra daromasi su valstybėmis narėmis, tad detalesnės informacijos dėl to pateikti negalėsiu. Trumpai sureaguosiu ir į UNHCR atstovės pasisakymą. Kalbant apie komisijos e, nuomonę, mes jau sekame šias diskusijas ir turiu pasakyti, kad ES taip pat e, dalyvavo dėrybose, e, taip pat buvo daromas es ir valstybių narių vardu. Turiu pasakyti, kad džiaugiamės tą sistemą, dėl kurios buvo susitarta. Be abejo, kalbant apie migrantus, darbus reikia tęsti ir tas e, globalus migracijos susitarimas, darbus tobulinimas. Jau kalbėjome ir apie tą rezoliuciją, kuri bus aptariama, tačiau prie esmės E, bus prieita šiek tiek vėliau. Globalus sustarimas dėl pabėgėlių mūsų nuomonė e, e, yra gana svarbus dokumentas, taip pat kaip ir UNHCR atveju stengiamės įtraukti įvairius elementus, kurie padėtų spręsti problemas susijusią su pabėgėliu skaičiumi ir daryti tai oriai, užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų gyventi e, deramomis sąlygomis juos priimančiose šalise. Neretai be abejo nutinka taip, kad tai yra besivystančios šalis, daug, 80 procentų pabėgėlių atsiduria būtent tokiuose besivystančiose šalise. Dabar tie elementai, e, kurie mums patinka, kalbant apie išsame pabėgėlių sistemą. Reikia užtikrinti geresnę įtraukti, turint omenyje vietos bendruomenės, taip pat manome, kad yra ir kitų svarbių elementų, kurie padeda užtikrinti kad pabėgėliai būtų pakankamai įgalinti. Kalbame ir apie prieigą e, prie sveikatos priežiūros paslaugų, darbo rinkos, e, kitų svarbių elementų, tokių kaip perkelimas, vietos integracija ar sugražinimas į kilmės šalis. E, Mums atrodė, kad galbūt praeitie tos priimančios šalis buvo e, gana taip uždarai nusiteikusios, kalbant apie tokius svarstymus. Tad džiaugiamės dabartinę padėtimi ir tuo, kaip reikalai juda į priekį. Dar vienas dalykas. Kalbant apie CRRF, e, čia labai svarbus yra pabėgėlių apsaugos elementas. Ir Džiaugiamės tuo, kad e, nuojoje deklaracijoje taip pat e, kalbama apie tą pabėgėlių sistemą, galiojančią teisinę pabėgėlių sistemą. Ir taip pat svarbu pabrėžti ir tai, kad ir pabėgėlių sistema ir platesnė žmogaus teisų e, sistema yra um, įtraukta į tą New Yorko deklaraciją. Mes vykdome darbus, žvelgdami viską iš humanitarinės perspektyvos, siekimo užtikrinti, kad pabėgėliai būtų saugomi, būtų saugomi kiti perkeltieji asmenys visame pasaulyje. Taip pat bandome užtikrinti, kad e, žmonės gautų prieigą prie e, užsiregistravimo galimybių, e, dokumentų, kad būtų išvengta lytimi gristos prievartos ar kitokio pobūdžio prievartos kuri daro įtaką siekiant apsaugoti pabėgėlių žmogaus teisės. Mes taip pat e, stebime situaciją, įdomu, kaip procesas keisis ateityje, tačiau be abejo esame pasirengę remti UNHCR, identifikuojant tas pilotinės šalis Svarbu, kad vykstantis procesai įtrauktų valstybės narės, pilietinę visuomenę, privatų į sektorių. Kad būtų galima e, pasiekti netgi tokios geresnės sistemos, kalbant apie tą e, globalų pabėgėlių susitarimą. Dėkoju. Na taip, tikrai nemažai klausimų buvo pateikta, tad žodis Jums prašau. Ačiū. Na taip, tikrai nemažai komentarų. Ir galbūt kiekvienos detalės ir nepavyks paliesti, tad bandysiu kažkaip galbūt temiškai sugrupuoti klausimus. Mm, Vienas iš pirmųjų pasisakusiųjų kalbėjo apie migracijos krizę. Ir man atrodo, negalima paneigti to, kad taip, visame pasaulyje yra kilusi ta e, perkelimo krizė. Per pastaruosius dešimt metų skaičiai padvigubėjo ir be abejo tai nėra pati tinkamiausia linkmė, kalbant apie e, tolesnius žingsnius, europinį kontekstą. Be abejo, tam tikri skaičiai mažėja, tam yra įvairių priežasčių, tačiau dabar e, prie to ilgiau nesustosiu. Norėčiau dar kai ką pasakyti, kalbant apie bendresnį kontekstą. Yra apie 244 milijonai tarptautinių migrantų visame pasaulyje. Tai rodo e, Junktinių tautų biuro atliktas tyrimas ir e, kad įsivaizduotumėte e, tai kontekste. Didžioji dauguma tų migrantų keliauja saugiu įprastu būdu ir praturtina tiek ir savo kilmės šalis, tiek ir tas šalis, į kurias jie atvyksta. Svarbu į tai atsižvelgti ir suvokti, kad mm, e, ne visi atvejai yra probleminiai, tačiau be abejo, žvelgiant į tuos 244 milijonus, mm, yra ir mm, pabėgėlių, perkeltųjų asmenų. Ir mūsų vertinimas rodo, kad 65 milijonai asmenų yra per prievartą e, perkelti pasaulyje. Be abejo, yra ir kitų pažeidžiamų kategorijų, tokių kaip migrantai, kurie atsidūrė su krize susidūrusiose šalise, kai kyla kažkokios e, tai nelaimės, gamtinės nelaimės. Be abejo, svarbi čia yra ir klimato kaita, ir, kaip jau minėjau, persikėlimo dėl stichinių nelaimių atvejai. Kalbant apie 165 milijonus e, nesavanorų persikėlusių asmenų, didžioji dalis jų yra perkelta viduje. Be abejo, e, tokiu atveju galioja kitokia teisinė sistema, e, tai tada situacija priklauso nuo nacionalinės vyriausybės, nuo e, tų gairinių principų, kuriais vadovaujamasi. Na ir man atrodo, kad nutiks taip, kad tų nesavo norų persikelusių asmenų skaičius artimiausių metų nemažės nes konfliktai pasaulyje dėja nesibaigia. Buvo taip pat e, pateikta kitų klausimų. Norėčiau paminėti, kad UNHCR parengė naujas gairias dėl pabėgėlio statuso tose situacijose, kai vyksta ginkluoti konfliktai, e, smurtiniai konfliktai ir Neretai manoma, kad žmonės bėgantis nuo konfliktų nėra e, pabėgėliai pagal pabėgėlių konvenciją. Vis dėlto dauguma jų atitinka pabėgėlio apibriežti. Ir jeigu pažvelgtume į Siriją, į tai, kad yra daug asmenų, kurie yra perkelti, kai kyla konfliktinės situacijos. E, ir Jeigu kiekvieno to atveju negalima įvertinti atskirai, kiekvienos mes negalima įvertinti atskirai, tai nereiškia, kad jie netitinka pabėgėlio apibriešties. Todėl mes manome, kad e, geriau yra suteikti e, pabėgėlio statusą, statusą o ne tą tokį papildomos apsaugos statusą. Nes e, taip yra garantuojama didesnė apsauga. Dar dėl pabėgėlio statuso Čia svarbu, svarbus yra ir admisijos bei gražinimo aspektai. Mano nuomonė, pabėgėlių ir migrantų atskirimas yra gana aiškus. Ir jeigu paaiškėtų, kad kažkam nereikia tarptautinės apsaugos, tada būtent valstybės narės sprendžia, kaip gražinti tuos asmenis. Ir Be abejo, reikia užtikrinti, kad asmenys negryžtų į pavojingas vietas, į vietas, kuriuose klesti smurtas, pažeidžiama žmogaus teisės. Ir tai yra svarbiausias principas. Atsiprašau, kad galbūt šiek tiek per greitai kalbu, tad pabandysiu šiek tiek sulėtinti. Saugumas. Taip, tam taip pat reikia skirti daug dėmesio. Ir natūralu, kad tai yra glaudžiai su terorizmu susiję aspektai. UNHCR taip pat parengė gairias dėl pabėgėlių apsaugos, dėl to, kad tai yra susijęs su saugumo užtikrinimu, pasienio kontrolės vykdymu. Ir dauguma pabėgėlių e, e, bėga būtent nuo tokių dalykų, nuo kurių norime apsaugoti ir savo žmonės. Kalbant apie tą bendrą sistemą ir apie teisinės konvencijas, e, kalbant apie tą globalų susitarimą dėl pabėgėlių, tikrai nenorima pakengti dabar galiojančiams mm, teisinėms sistemams ar mm, tai bendrai sistemai susijusiai su pabėgėlių apsauga. Kalbant apie laiko terminus, Mes bandome mm, užtikrinti, kad e, būtų patvirtintas tas mūsų parinktas CRRF. E, tai yra mm, išsamus atsakas į pabėgėlių krizę. Ir 193 jungtinių tautų e, narės susitarė dėl to praėjusiu metu rugsėjo 19-ąją, tad Dabar žiūrime, kaip būtų iki galo, iki galo galima viską užtvirtinti. Dabar dėl perkelimo norėtume, kad ES valstybės narės perkeltų daugiau pabėgėlių. Ir mūsų nuomonė papildomos e, e, perkelimo vietos, taip pat e, nauji e, perkelimo keliai, tokios kaip E, pavyzdžiui, teikiamos stipendijos, įsidarbinimo galimybės pabėgėliams ir migrantams padėtų sumažinti bent jau dalį to spaudimo ne tik e, konkrečių asmenų atveju, tačiau ir apskritai bendruomenių, kurios priima pabėgėlius atveju. Ir manau, tai sumažintų galimybės, jog tokie asmenys rinktųsi e, tolesnį judėjimą, tokį antrinį judėjimą ir darytų tai pavojingų būdų. Dabar dėl tų bandomųjų šalių, pilotinių šalių pritariu tam, kad pabėgėlių judėjimai iš esmės nėra susiję tik su nacionalinėmis e, šalimis, konkrečiamis šalimis, dažniausiai tai apima visus regionus ir tai daro tokį didelį poveikį. Įsivaizduokime asmenį, e, kuris yra, pavyzdžiui, pusiau Danas, pusiau Australas e, Tai tikrai geografiškai labai nutolusios teritorijos ir taip ir migrantų atveju, pabėgėlių atveju. Tai yra e, plačios apriepties geografinės problemos. Na dabar dėl tų bandomųjų šalių, pilotinių šalių. Turėminė ta šalis, kuriuose pabėgėliai gyvena jau daug metų ir nežinau, ar čia tinka tas e, terminas e, bandomoji šalis, realiai taip pat žiūrime ir Afganistano situaciją, vyksta diskusijos ir dėl Pakistano, žiūrima, kaip būtų galima pasimokyti iš gautų pamokų. Dar dėl to atsako susijusio su pabėgėliu atsparumu, tai taip pat yra svarbus aspektas. Turime situaciją ir Centrinėje Amerikoje. Dar trumpai dėl pagrindinių priežasčių. Taip, tai yra svarbi spraga, kalbant apie tarptautinę sistemą. Ir UNHCR e, nėra kažkokia tai humanitarinė organizacija, e, tad vargu ar gali mm, realiai įspręsti šią problemą, tačiau tai yra mūsų naujojo generalinio sekretorius e, Antonijo Gutieras darbos rytis. Ir Man atrodo, kad jis jau minėjo, kad ta tokia prevencinė diplomatija bus vienas iš prioritetinių aspektų, tačiau tai apima ir Junktinių tautų saugumo tarybą, taip pat Junktinių tautų valstybės narės. Tačiau mes manome, kad tos pamatinės priežastys yra svarbios, reikia jas analizuoti. Ir reikia užtikrinti, kad e, būtų išvengta e, žmonių persikelimo, o ne po to būtų sprendžiamas problemas. Dar dėl ES vaidmens. Man atrodo, kad ir taip akivaizdu, jog Europos Sąjunga, e, Europos komisija yra svarbus UNHCR partneriai, tiek ir kalbant apie standartų nustatymą tam tikrų pavyzdžių pateikimą ir tikrai nemažai pamokų buvo išmokta, kalbant apie europinį kontekstą. Tai yra ir svarbus finansavimo šaltinis, kalbant ne tik apie UNHCR, tačiau ir primančiasias bendruomenės bei šalis. Tai yra tikrai didžiulė gale. Uh, kuri reaguoja besikeičiančią demografinę padėtį tiek ir čia, tiek ir kitur. Tad tiek būtų mano komentarų. Ir norėčiau pasakyti, kad labai džiugiuosi tuo, kad šiandieną nekartą buvo paminėta žodis orumas, dignity. Generalinio sekretoriaus ataskaitoje po New Yorko viršūnės susitikimo buvo kalbama būtent apie saugumą ir orumą. Ta taip, saugumas yra svarbus aspektas, tačiau e, orumas ne ką mažiau svarbi tema. Ačiū Jums. Bene, grazie. La ringrazio. Dėkoju. Dėkoju už Jūsų žodžius, už Jūsų atsakymus. Ar kolegos turi kokiu papildomu pastabų? Eli. Dėkoju pirmininkė. Jūs minėjote išsamumą. Aš norėčiau išsakyti nerimą dėl to, kad šiandien ES politika dėl migracijos ir prieglapščio juda link perkelimo atsakomybės už savo sienų. Ta matome ir ES Turkijos susitarimo atveju ir susitarimuose su kai kuriomis Afrikos šalimis. Ta pati matau ir klausydama to, ką sakė komisija. Tai yra tokie sisteminiai nepriimamumo patikrinimai kad jie turėtų būti atliekami tam, jog žmonės galėtų greičiau būti išsiusti iš ES į tas saugias trečiasias šalis. Bet dėl tokios savakos galime ginčytis. Dėl to ir kalbu apie tokį nenuoseklumą. Aš manau, kad mes privalome veikti kur kas aktyviau, kadangi labai daug tų asmenų yra iš besivystančių šalių, o mes norime statyti sienas tam, kad žmonės liktų už mūsų sienų. Dėkoju. Aš turiu porą klausimų. Norėčiau išgirsti ir ponios Hansen, ir komisijos atsakymą. Taip gerai, kad ES ir valstybės narės remia Libijos pakrantės pareigūnus, kad jie išmoktų gelbėti pabėgėlius. Tai yra gerai. Mes iš pavyzdžių žinome, kad reikia apmokyti jo žmogaus teisų ir kitais panašiais klausimais. Libijos pakrantės pareigūnai gražina pabėgėlius į Libiją, kadangi jie veikia Libijos vandenise. Bet į ką, į kokią situaciją mes gražiname pabėgėlius. Dažnai jie kenčia nuo perverstinio darbo, nuo žiaurumų. Kai nuvykstate į Italiją, kalbate su tais, kurie yra Sicilijoje ir klausėte, kokios medicininės pagalbos reikia, tai visų pirma matome, kad yra kankinimo žymių. Tai kaip į tai reaguoti? Ar išlieka ta problema? O toliau vyks Bruselėje konferencija Afganistano klausimais. Aš manau, kad reikia pakankamai pinigų, kad būtų sukurtos institucijos. Mes čia neturime teisiškai saistančios priemonės, bet kalbėjome apie tendencijas, kad ES nori kuo greičiau gražinti pabėgėlius į Afganistaną. Ir ES delegacija vietoje pamatė, kad Afganistane nėra saugių sąlygų. Su tokiamis problemomis susidurėme. Jie norime gerbti žmogaus teisės. Na, ir ponė Hansen sakė, kad su ES glaučiai dirba tai ir keliate tos klausimus tarptautiniuose susitikimuose. Aš irgi norėčiau pritarti tam, ką sakė abu kolegos. Norėčiau pasakyti, kad tikrai labai vertinu tai, kad jūs pateikėte daugiau mums skaičių, bendrų skaičių, nes man atrodo, kad mes daugiausia dėmesio skiriame tik tai nelegaliems migrantams. Čia yra tokia ES sesija faktiškai ir mes pamirštame, kad įvairių migrantų, migrantus reikia priimti milijoną šešimtai tūkstančių, man atrodo, e, praeitais metais buvo priimta ir nemažai jų yra ukrainiečių ir čia nekyla jokių problemų. Tai čia šiek tiek aš tokio sarkazmo matau. Kitas dalykas, e, tai yra amerikiečiai ir iš, iš JAV. Taigi mes daugiausia dėmesio skiriame pietų šalims, kurios visiškai nėra susijusios su uh, migrantų srautų realybę į, į Europą. Ir man atrodo, kad čia svarbu tai akcentuoti ir visą tai įveks, įvesti atitinkamą globalų kontekstą, kaip e, jūs ir akcentavote tai, kad 66 milijonai yra žmonių, kurie netekia savo šaknų, tai yra perkelti asmenys. Uh, Ir tiesa, kad tai yra labai aktuali ir ypatinga problema. Taip pat aš norėčiau antrą dalyką pasakyti. Reaguojant į tai, ką, jūs, ką, ką aš jums jau ir kaip ir sakiau anksčiau. Jūs sakėte, kad jeigu valstybė atmeta galimybę suteikti apsaugą kažkam, tai turi daugiau kaip ir judėjimo laisvės. Tai susijęs su to, ką sakė Barbara dėl susitarimo dėl Afganistano, kur bandoma kažkaip suprasti apie tuos, apie, apie tuos žmonės, kurie ne, negauna statuso. Ir čia ES matome, kad yra labai skirt, daug didelių skirtumų tarp ES valstybių narių ir iš tiesų kur kas lengviau tam tikrų šalių piliečiams gauti statusą nei kitų šalių piliečiams. Taigi at, atsisakyti suteikti pabėgėlio statusą. E, ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tas žmogus netenka bet kokios teisės į apsaugą. Ir šiandieną mes matome, kad prieglopšio teisė vis dažniau sistemingai yra kaip ir pažeidžiama ir toks, toks žmogus susiduria su išsiuntimo rizika. Ir e, aš esu prancūzė ir dėja turiu pripažinti, kad asmenys sudaniečiai ir e, eritrėjos piliečiai, jiems dažnai kyla rizika būti išsiustiems atgal į savo kilmės šalį iš Prancūzijos ir aš manau, kad čia yra aktuali tikra problema ir ką jūs e, galėtumėte pasakyti apie e, prieglopščio teisę ir teisę į apsaugą. Ir taip pat norėčiau sužinoti, jeigu įmanoma, jūsų manimų, kodėl buvo pasirinktos tos trys Afrikos šalys bandomiesiams projektams įgyvendinti. All right, well, I'm going to duck a couple of the questions. Um... Gerai, pirmasis klausimas dėl Europos Sąjungos. Tai be abejo yra susiję ir su Europos Sąjungos struktūra ir panašiai. 2016 m. gruodžio mėnesį buvo paskelbtas dokumentas, kaip geriau apsaugoti pabėgėlius ES ir pasaulyje. Aš skatinčiau jūs perskaityti šį bukletą. Mes čia pateikėme įvairių rekomendacijų, pasiūlymų ir manau, kad jie tikrai atsakytų į kuriuos iš jūsų klausimų kurie yra susijęs su to, kaip ES reaguoja į tuos didžiulius rautus. Afganistanas. Emi Takashi, mano kolegė. Yra Azijos biuro pavaduotoja. Rytoj ji kalbės parlamente apie Afganistano regiono situaciją. Aš pritariu, kad labai daug dėmesio ES yra skiriama net legaliems emigrantams. Ta pati galiu pasakyti apie Australiją. Be abejo, kad tai yra sritis, kuri nusipelno ypatingo dėmesio, nors čia reikia nepamiršti ir platesnio konteksto. Nelegali migracija atneša didesnę riziką. Matėme, kad keli tūkstančiai žmonių žuvo praėjusiais metais bandydami kirsti viduržėmę jūrą. Dėl atmesto pabėgėlio statuso. Žinoma, aš pritariu, tai būtų puiku, jei pabėgėlio statuso suteikimas būtų suderintas. Bet e, skirtingos šalis turi skirtingas sistemas ir mes tai gerbėme. Negalime nurodyti, kokia turėtų būti taikoma procedūra. Visgi mes esame numatę minimalius standartus. Kalbant apie procedūras, tai būtų gerai, jei būtų viena procedūra. Pirmiausia, būtų nusprendžiama dėl pabėgėlio statuso. Būtent todėl pabėgėlių konvencijoje yra numatomos tam tikros teisės, kurios yra net platesnės, jeigu neturite pabėgėlio statuso. Bet tai, aišku, nėra tarptautinės apsaugos pabaiga. Yra žmogaus teisų įsipareigojimai, atsižvelgiama ir į humanitarinius aspektus. Pavyzdžiui, galime prašyti valstybių negražinti asmenų į šalis, kur vyksta konfliktai, sukilimai ar gaivalinės nelaimės. Tai egzistuoja tam tikra hierarchija. Bet e, tikrai pritariu, kad reikia atsižvelgti ne vien tik tai pabėgėlio statusą. Nors pabėgėlio statusas yra kur kas platesnis negu dažnai suprantama. Būtent todėl ir pateikėme gairę susijusią su pabėgėlio statusu, e, atsižvelgdami į konfliktus, smurtą ir panašiai. E, pavyzdžiui, Centrinėje Amerikoje dažnai žmonės, kurie patektų į mūsų pabėgėlių statusą, yra laikomi tiesiog migrantais ir ten dažnai trūksta tarptautinės apsaugos. Dabar kaipgi mes pasirinkome tas tris Afrikos šalis. Ugandos atveju tiesiog pasirinkome tokią pavyzdinę šalį, kadangi joje yra daug politinių iniciatyvų pavyzdžių, kurios galima būtų pakartoti kitose šalise. Tai yra ir pabėgėlių, ir nacionalinio vystimosi planai. Tarkime, kai atvyksta pabėgėliai į Ugandą, jiems yra suteikiamas žemės plotas, vaikai gali mokytis, egzistuoja įvairios programos, pagal kurias yra teikiamos vystimos ir humanitarinės pagalbos galimybės. Be to, ten yra ir atitinkamų teismo sprendimų. Toliau Tanzanija. Tai irgi šalis, kuris seniai priima pabėgėlius. Ji imasi įvairių teigiamų politikos krypčių. Neseniai Tanzanija išreiškė savo susidomėjimą, vyko į Ugandą, norėjo iš jos pasimokyti. Aš manau, kad reikėtų aišku nebėgti ir nuo sudėtingesnių situacijų. Pavyzdžiui, vyksta ir platus repatriacijos judėjimas. Tokiais principais remdamiesi ir rinkome šalis. Aš noriu pademonstruoti ir gerosios praktikos pavyzdžius. Ir be abejo nustatyti esminės spragas, kurios bus aktualios rengiant išsamų atsaką į pabėgėlių krizę. Dėkuoju, ponia Hansen. Ačiū, kad išklausėte ir antro klausimų raundo. Noriu patvirtinti, kad mes norėtume ir toliau nusikliai vesti dialogą, tam, kad rastume atsaką į esamus iššūkius. Nebejotinai jie išliks per keliarus ateinančius metus. Pasistengsime visiems išdalyti 2015 dokumentą, kad visi turėtų po kopiją. Dėkoju, dabar posėdis baigtas, grįžime trečią valandą.